Okay, good morning, colleagues. Um... Labas rytas, kolegos. Pradėkime antrąjį E, mūsų darbo grupės, e, antrąją mūsų e, darbo grupės posėdžio dalį. Dabar mes kalbėsime apie žmogaus padėtį Sahelio regione. Jau įvyko diskusijos šią temą. Mes esame diskutavę apie pranešimo pavadinimą ir turinį. Mūsų išplėstinio biuro vasario mėnesio posėdėje buvo nutarta, kad pranešimo pavadimas bus žmogaus teisų padėtis Sahelio regione, kaip buvo nutarta ankstesniuose AFET ir DROA išplėstinio biuro posėdžiuose, bus kalbama šiame pranešime taip pat apie situaciją vakarų Saharoje. Mūsų pranešimas ir šita diskusija vyksta e, reikšmingų periodų Saharos regionui, e, Sahelio regionui, ypač e, Malija vyksta ypatingi įvykiai, kurie sulaukia ypatingo dėmesio. Taip pat turėtume nepamiršti ir kitų rimtų problemų, kurios daro įtaką žmogaus teisų padėčiai ir Malyje, ir visame Sahelio regione ypač e, didelį skurdą, maisto produktų krizę, e, teisminės valdžios nebuvimo ir e, taip pat jaudinančius pranešimus apie prekybą žmonėmis ir vergovę. Praėjusį ketvirtadienį Strasbūrė parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurioje yra smerkiamas smerkiamos žmogaus teisų, smerkiami žmogaus teisų pažeidimai nuo e, karinio perversmo Malija laik, laikų, nuo 2012 metų. Taip pat parlamentas sveikina tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimą pradėti, e, raginti Malio, paraginti Malio valdžią bendradarbiauti su tarptautiniu e, baudžiamųjų bylų teismu. E, Taip pat e, reikia siekti Afrikos sąjungos taikumo ir reikia pabrėžti, kad e, e, politinis atstatymas tame regione yra taip pat susijęs su teisminės valdžios atitinkamomis priemonėmis. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad Junktinių tautų generalinio sekretoriaus Bankimuno šių metų balandžio mėnesio pranešimas dėl vakarų Saharos pabrėžia, kad e, kritinio konflikto e, vakarų Saharos regione sprendimas yra esminis uždavinys. Manau, kad yra tikrai labai daug priežasčių, dėl kurių mes turėtume e, toliau stebėti situaciją šiame regione, diskutuoti apie ją ir aišku, tai atsispindės mūsų pranešime. Norėčiau padėkoti mūsų e, pranešėjui, kuris, ponui Tenokui, kuris pristatys šiandien pranešimo projektą. Matau, kad susirinkę beveik visi šešėliniai pranešėjai ponas Roto, matau, e, atvyko. Jūs taip pat esate devę komiteto e, nuomonės referentas. Toliau yra ponė Renate Weber iš Alde, yra ponė Nikolė Kilnilsen iš Žaliųjų. Kol kas nematau pono Arlači. E, man, mane ką tik informavo, kad jis šiek tiek vėluoja, bet jau skuba į posėdį. Taip pat matau Marie Kristin, nematau Marie Kristin Veržė, bet manau, kad ji greit atvyks. E, taip pat FEM komitetas nuomonę, rengs nuomonę dėl šio pranešimo. Pranešė yra Marija Gabriel. Ir manau, kad visų pirma reiktų suteikti žodį Jums, ponė Tano, kad Jūs pristatytumėte e, pranešimo projektą. Dėkoju, ponė pirmininkė, kadangi nėra daugumos e, pak komitečio narių bus iš tiesų sudėtinga nagrinėti šį pranešimą, nes jis yra kontroversiškas. E, iš tiesų e, e, vakarų Saharos regionas sulaukia mūsų didelio dėmesio ir tame komitete yra labai daug įtampos. E, mes turėtume išsiaiškinti, kaip apskritai renkti tą pranešimą. Pirmininkė jau kai ką pasakė, tačiau aš pats turėčiau pristatyti savo poziciją. Norėčiau pradėti nuo to, kad mano e, pozicija dėl vakarų Saharos yra labai nuosekli. E, ir jinai jau yra tokia keletą metų jinai yra susijusi su referendumu dėl vakarų Saharos e, ir tai yra labiau susiję su e, žmogaus teisėmis, o ne politinėmis išvadomis. Nesvarbu, kokie būtų referendumo rezultatai, mes vis tiek turime rūpintis žmogaus teisėmis. Ir aš e, nelabai džiaugiausi, kad vakarų Sahara buvo įtraukta į šį e, pranešimą. Aš iš pradžių galvau, kad teks nagrinėti Sahelio regioną, bet aišku, vakarų Sahara yra buvusi šio pranešimo dalis. Ir kalbant apie žmogaus teises, ypač reikia kalbėti apie žmogaus teisų situaciją vakarų Saharoje ir Sahelio regione. Bet e, tai šiek tiek prieštarauja mano paties norui, nes iš tiesų labai sunku nagrinėti e, Sahelį ir vakarų Saharą kartu, nes tada e, gauname pernelyg didelį regioną. Ir manau, taip pat tai prieštarauja šiek tiek ir pranešimo pavadinimui, nes pranešima, pranešimo pavadinime kalbama tik tai apie Sahelio regionę. O pranešime yra apie vakarų Saharą, nes toks buvo priimtas AFET ir DRUA išplėstinių biurų sprendimas. E, ir Aš manau, kad galbūt ilgalaikėje perspektyvoje nėra blogai, kad e, nagrinėjame abu šitos regionus viename pranešime, nes e, e, vakarų Saharoje yra labai e, dramatiška žmogaus teisų situacija. Ir e, kalbant apie konflikto sprendimą, jį reikia žiūrėti plačiau kaip į viso Sahelio regiono strategiją. Ir kaip dažnai mes čia kartojame e, šitame pakomitetie žmogaus teisės ir saugumo klausimai eina iš vien. E, vakarų Saharoje vis didėja smurto protrukiai, e, situacija darosi katastrofinė. Vakarų Sahara. E, Vakar, kalbant apie vakarų Saharą, aš čia kalbu apie penkias šalis, kuriuom yra skiriamas dėmesys did, didžioje pranešimo dalyje e, e, kalbu apie katastrofą Malyje. Malis yra ta šalis, kurioje daugelį metų buvo vyravo politinis stabilumas. O ir dabar mes galime tarsi atsargiai optimistiškai pasakyti, kad krizė tarsi eina į pabaigą, tačiau problemos neišsprendė, yra tūkstančiai pabėgėlių, kurie laukia galimybės grįžti namo, turi būti tęsiamas susitaikinimo procesas, e, reikia spręsti ne tik Malyje, bet ir visame regione per pastarosius dešimtmečius e, susidariusias problemas. E, taip pat Malis galėtų būti pavyzdys, kaip gali veikti teisinė valstybė ir teisminė valdžia. Kalbant apie Sahelio regioną, ten buvo padaryta daug karo nusikaltimų ir ka, nusikaltimų žmonijai ir tai buvo, e, tą darė e, valdžios atstovai, pavyzdžiui, buvęs Čado diktatorius. E, tarptautinis baudžiamasis teismas, būtų gerai, kad tarptautinis baudžiamasis teismas tirtų tuos nusikaltimus. E, Savo pranešime aš bandu, bandžiau pabrėžti, kad reikia nuseklios strategijos visam Sahelio regionui ir toje strategijoje mes turėtume suvienyti žmogaus teisės e, klausimus, taip pat nagrinėti džihado radikalizacijos problemą, taip pat ginklų ir narkotikų prekybos e, problemą, nes tai įtakoja ir kitus e, aplinkinius regionus. Taip pat turime kalbėti apie teisminę valdžią ir valstybinių bei regioninių institucijų veiklą bei atskaitomybę. E, taip pat turime kalbėti apie pilietinės visuomenės stiprinimą. Taip pat nagrinėjau moterų, vaikų ir mažumų teises e, kalbu apie vaikų darbą ir ypač Mauritanijos atveju apie vergovę. E, yra mm, e, žmonių, kurie neigia ne tik vergovės, bet ir homoseksualumo egzistavimą toje e, šalyje. Todėl aš kalbu apie šias problemas ši šio pranešimo tema turėtų paraginti ES su vietos veikėjais daryti viską, kad būtų užtikrintas stabilumas regione. ES e, jau turi atitinkamas misijas tame regione, tačiau kol kas nėra vieningos Sahelio regiono strategijos. Tai yra sritis, kurioje mes galėtume daugiau dar nuveikti ir manau, kad šis pranešimas prie to prisidės. Na ir dabar pristatysiu tvarkaraštį. Kaip suprantu, iki birželio 26 dienos galima teikti pakeitimus. Rugsėjo mėnesį balsuosime komitete, o spalį plenarinėje sesijoje, bet pirmininkė galės e, dar patvirtinti šį tvarkaraštį. Galbūt galima išplėsti e, e, prane, pakeitimų pateikimo terminą. Dėkoju, ponė Tenok. Manau, dabar elgsime taip, kaip visada. Suteiksiu žodį visiems praneš... E, šešėliniams pranešėms. Labas rytas, ponė Arlaki. Ir iškart suteiksiu Jums žodį. You, I... Ačiū. Manau, kad tai yra tikrai subalansuotas pranešimas, kuriame akcentuojamas saugumas ir stabilumas regione ir yra svarstomi, ap, ap, ap, ap, apsvarstomi, analizuojama žmogaus teisų situacija Sahelio regione. Tai yra tikrai labai sudėtingas, labai vargingas regionas Afrikoje ir jam reikia e, konkrečios strategijos. Mūsų sąjunga turi e, turėti strategiją žmogaus teisų ir saugumos srityje. Mūsų pagrindinis susirūpinimas yra susijęs su Maliu. E, ir situacija, saugumo situacija šioje šalyje. Galėčiau pridurti, kad šis pranešimas pradžioje turėjo būti, turėti antraštę žmogaus teisės vakarų Saharoje. Dėl, tačiau dėl įvairių pokyčių E, tai jis tapo pranešimu dėl Sahelio, tai yra taip pat gerai, nors aš būčiau linkęs pritarti labiau pirmajam e, akcentavimui. Ir mačiau pranešime, kad e, jame daroma nemažai nuorodų į situaciją vakarų Saharoje ir tai yra gerai, teisinga ir pritariu tam. Tačiau aš parengiau nemažai pakeitimų, kuriais būtų galima e, labiau konkretizuoti ir aprašyti e, dabartinę situaciją vakarų Saharoje, kadangi tai turi būti viena iš pagrindinių pranešimo dalių, kadangi mes E, be abejo, turime sudėtingas, skubiai spręstinus klausimus susijusius su Maliu, tačiau e, tie klausimai yra skubiai spręstinų klausimų ir vakarų Saharoje. Tad e, reikia tikėtis, kad bus atsižvelgta ir į tas problemas vakarų Saharoje. Jau labiau, kad mes vis dar neturime deramo žmogaus teisų pažeidimų įvertinimo, būtent vakarų, kalbant apie vakarų Saharos regioną yra rengiami pranešimai, ataskaitos apie žmogaus teisų padėtį visa, visur kur, tačiau labai keista, kad vienintelis pasaulio regionas, ko gero vienintelis, kuriame nėra įvertinta žmogaus teisų padėtis, yra vakarų Sahara, nepaisant keleto pranešimų, e, kurie buvo parengti ir kuriuose buvo išryškinta labai sudėtinga situacija, pažiūrėjau, Maroko okupuotose teritorijose. E, Aš esu parengęs nemažai pakeitimų, tačiau negaliu jų čia pateikti detaliai. Aš tikiuosi, kad su kolegomis dabar pratesime tikrai vaisingą diskusiją šiais klausimais. Pirmininkė, ačiū dabar ponas Ruata, EPP šešėlinis pranešėjas mūsų komitete. Ir pranešėjas devė nuomonės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pranešėjų, gerbiami kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui už jo pasisakymą, taip pat už jo iniciatyvos ataskaitą, kuri parengta labai kokybiškai. E, jame kalbama, kaip reikėtų užtikrinti Sahelio regiono stabilumą. Jau buvo kalbama apie labai plačią geografinę zoną, kuri yra geopolitiškai nestabili. Ir e, Šiame pranešime laikomasi e, tinkamo požiūrio, išanalizuojant geografiškai e, sunkiausias, e, sudėtingiausias valstybės Tunisą, Alžyrą, Libiją, apimant Ir taip pat daroma sąsaja Sahelio regionu su vakarų Saharai, su vakarinė Afrikos dalimi. Kalbama apie sienų netvirtumą ir sienų saugumo problemas ir problemas, kurios yra įsigalėjusios tose e, šalyse. ES yra parengusi strategiją e, Sahelio regionui ir čia kalbama apie tris pagrindinės šalis, tai yra Mali, Nigerija ir Mauritanija. Taip pat įeina ir Čadas ir Burkina Faso į šį regioną. Problematika susijusi su saugumu yra pati svarbiausia, tačiau taip pat vystimosi problemos, žmogaus teisės, moterų teisės e, viršyje šių mano išvardytų valstybių ribas, išeina už sienų. Ir e, akim grupė, kuri, kurie vadovoja trys alžyriečiai, al E, veikia Nigeriją ir grėsia destabilizuoti Nigerijos valstybei. Taip pat ir Libijos e, kariškiai e, veikia šiuose šalise ir šie pavyzdžiai rodo, kokia yra nestabili situacija šioje šalyje ir kaip tai yra tiesiogiai susiję žmogaus su teisų pažeidimais. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad Mali konfliktas pat, patvirtina uh, Prancūzijos karinių pajėgų vedimą į tą šalį. Ir tikslai yra uh, atkurti, atstatyti Mali. Ir tas procesas jau yra pradėtas. Antras momentas mes uh, skatiname civilinių reformų ir žmogaus teisų srityje daromas reformas. Trečias dalykas – mažumų padėtis, pažeidžiamų asmenų padėtis ir humanitarnės pagalbos būtinybė. Mes smerkėme e, vergovę, vaikų panaudojimą darbe. Ir ketvirtas dalykas – vakarų e, vakarų Saharos padėtis yra ypatingai pablogėjusi. Saugumas, vystimasis, maisto produktų krizė. Ir aš norėčiau šešėliniui pranešėjui pasakyti, jog, kaip šešėlinis pranešėjas pasakyti, jog šis dosie yra e, didžiulės svarbos. Ir aš tikiuosi, kad per pakeitimus, e, kurie bus teikiami, mes taip pat galėsime prisidėti prie šio pranešimo Apie vakarų Saharą kalbant galima kalbėti ir apie kitas <clears throat> šalis Sahelio rajone. Pavyzdžiui, Mauritanija yra, joje yra didžiausi pabė, didžiausios pabėgėlių stovyklos šiame regione. Vakarų Saharos problemos gali išplisti ir toliau, jeigu šis konfliktas nebus sureguliuotas. Man atrodo, kad strategija, kuri kur, kur yra nustatyta, neturėtų būti žymiai platesnio pobūdžio, platesnio masto. Nes ta situacija, kuri dabar yra Sahelėje, gali turėti rimtų pasiekmių ir kitoms e, val, e, valstybėms. Mes turime imtis labai plataus užmojo politikos Sahelio regione, užtikrinant tinkamą vystimąsi saugumo srityje, žmogaus teisų apsaugos srityje Aš dėkoju Jums tiek, dėkoju tiek pranešėjui, tiek šešėliniam pranešėjui už Jūsų pastangas ir taip pat dėkoju už man sutiktą žodį. Ačiū. Now, Renate Weber from... Ačiū. Dabar Renate Weber iš Alde frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite pasveikinti pranešėją už šį pranešimą. Tai nėra tik tai mano e, nuomonė. Mes jau aptarėme šį pranešimą Aldės frakcijoje ir bendra nuomonė yra tokia, kad pranešimas yra labai geras, subalansuotas. Tačiau tuo pat metu galiu pas, turiu pasakyti, kad e, nežinodama, kaip e, dirbama šiame parlamente, tai yra nežin, tie, kas nežino, kaip dirbama šiame parlamente, kokio procedūrų reikia laikytis. Ir žvelgiant į šį pranešimą, turėtų būti gana sunku suprasti, kodėl mm, antraštė apibrėžia vienus dalykus, o e, turinys atspindi visai kitus, galbūt ne visai kitus, bet šiek tiek kitokius. Na, bet mes dirbame tokiomis sąlygomis ir aš manau, kad pranešimas yra subalansuotas, jame yra atskleidžiama įvairios problemos. E, Ponas Tenukas teisingai pasakė, kad pranešime yra daugiausia kalbama apie žmogaus teisų e, padėtį Sahelio regione. E, nors 95 procentai visų e, aprašomų ir probleminių dalykų yra vakarų Saharoje. Mano nuom, frakcijos nuomonė yra netgi, kad, tokiu, tai, kad tai yra 99 procentai tų problemų šiame regione. Tačiau iš esmės man patinka pranešimo struktūra ir turiu pasakyti, kad mano pačios pranešimai bus sutelkti į Sahelio regioną, o ne į vakarų Saharą. Nes aš manau, kad daugelis kolegų mano frakcijoje analizuos padėtį ir vakarų Saharoje. Tačiau manau, kad dėl e, neiškių linijų, demarkacinių linijų, e, dėl to, kad šio regiono šalis E, patiria politinį nestabilumą, manau, jog e, tam, kad tas paveikslas būtų aiškesnis, reikėtų pateikti tokius pakeitimus, kurie eitų būtent šią linkmę. Žinoma, neužmirštant žmonių vakarų Saharoje, vis dėlto manau, kad reikia sutelkti dėmesį ir į milijonus žmonių, kurie kenčia Sahelio regione įvairiais atžvilgiais. Galbūt kai kurie pakeitimų pasiūlymai bus susiję su vergove ir su tuo, ką mes galėtume padaryti, kad išspręstume šias problemas ir padėtume toms valstybėms spręsti tas problemas. E, siekiant padėti pažeidžiamai vis, vis, pažeidžiamoms visuomenėms grupėms, mažumoms, moterims, bet iš esmės mes susitelkėme į Sahelio regioną. Žinoma, mūsų frakcijoje bus, yra, yra pateikta pakeitimų, kurie susijęs su vakarų Sahara, tačiau vis tiek man sudaro įspūdis, kad nie, nie vienas iš tų pakeitimų nebus, neišeis už to ribų, dėl ko mes deramės ir e, dėl ko, e, ką norime įtraukti į tą pranešimą. Aš savo frakcijos vardu taip pat norėčiau paklausti dėl pakeitimų pasiūlymų e, teikimo termino, kadangi mano frakcija pirmadienį važiuoja į, turi vizitą Münchene ir bus sudėtinga pateikti laiku pakeitimų pasiūlymus, tai yra iki nustatyto termino. Tad jeigu būtų įmanoma šį terminą nukelti į, da, į dar kitą pirmadienį, Aldės frakcija būtų labai dėkinga. Dėkoju. Thank you, uh, Madam Weber. And now... Ačiū, ponia Weber. Dabar ponia Kilnilsen, žaliųjų vardu. Madam, we... Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad mano frakcijos nuomonė, pono Tano pranešimas yra labai geras. Žinoma, mes ketiname pateikti keletą pakeitimų, tačiau tų pakeitimų tikslas yra tik tai sustiprinti šį pranešimą, kai kuriuose vietose jį patikslinti, papildyti informaciją, nes tikrai situacija keičiasi, ypač malė, tačiau neturime jokių, jokios kritikos, jokių prieštaravimų. Tik noriu keletą pozicijų dalykų uh, E, pabrėžti. Mali yra centre pranešimų ir tai yra normalu. normalu. Ir mes džiaugiamės, kad buvo sudarytas susitarimas, tai yra pozityvu. Jūs siūlote pranešime tyrimą, nepriklausomą tyrimą, e, teisingumo siekimą, mes tam pritarėme, taip pat džiaugiuosi, kad jūs suteikė tiek svarbos moterų teisėms E, moterų statusui, e, vaikų darbui, vergovės klausimų. Mums šie klausimai taip pat yra labai svarbus ir mes džiaugiamės, kad juos įtraukėte. Šis sustarimas taip pat numato, jog bus atliktas taptautinis tyrimas, tai yra pozityvų. Jūs minite humanitarnę krizę, didžiulę humanitarinę krizę, ypač liučių sezonų, apie pabėgėlius daug kalbate, skiriate daug dėmesio. Uh, 12 pastraipoje jūs kalbate apie komisiją, dialogo ir sutaikinimo komisiją. Kovo mėnesį tokia komisija jau buvo įsteigta, ten yra 30 narių, 6, 6 moteris, 24 vyrai toje komisijoje. Mes turėsime progos apie tai mm, pakalbėti savo pakeitimuose. Dėl vakarų Sakaros e, žaliųjų pozicija yra žinoma parlamente, mes kaip ir jūs pritarėme vakarų Saharos žmonių autonomiškam apsisprendimui. Ir principinis susitarimas yra, jau buvo, numaty, jau buvo numatytas 1989 metais dėl tokio apsisprendimo vakarų Saharos gyventojų, tačiau tai kol kas dar nėra padaryta. Neseniai 15 gegužės vakarų Saharoje buvo sulaikyti ir pasodinti kalėjimus taikiai manifestuojantis protestuotojai. Ir tai yra didžiulis žmogaus teisų pažeidimas, tai yra visiškai neseniai įvykęs faktas. Dar turiu Jums pateikti klausimą, kadangi jau kalbu. Aš ne visiškai supratau. Kalbate apie, apie kažkokius E, kad buvo pagrobti vaikai ir išsiunčiami į Kubą. E, norėčiau žinoti, kokiais faktais, kokiais dokumentais jūs e, rėmėtės. Aš nesu girdėjusi, kad vaikai būtų atimti iš savo šeimų ir siunčiami į Kubą. Čia aš šiek tiek buvau nustebusi. Gal jūs galėtumėte apie tai papasakoti? Aš pritariu prie jūsų pasiūlymų ir mūsų siūlomais pakeitimais tik stengsime sustiprinti jūsų pranešimą. Ačiū. E, Kilnilsen. Dėkoju, ponė Kilnysel. Aš, kiek suprantu, ponė Veržė negali dalyvauti mūsų posėdėje, jis savo pakeitimus pateiks vėliau. Dabar norėčiau pasakyti tokį dalyką. Kai klausiau, ką pasakė ponas Ruota, kad jis teiks pakeitimus dėl Dėl situacijos skirtingose pabėgėlių stovyklose tame regione reikia pasakyti, kad e, aš dariau prielaidą, kad e, aš taip pat manau, kad reikia kalbėti apie tos žmonės, kurie yra e, gab, kurie gabenami per e, vakarų Saharos regioną, kurie tampa e, nesvarbu e, ir visais pabėgėliais, kurie patys keliauja per, e, per vakarų Saharą į kitas šalis arba tie, kurie yra gabenami vergovės tikslais. Dar nori trys kolegos pasisakyti ir matau, kad daugiau nieko žodžio neprašo, tai tuomet kalbėtojų sąrašą baigiu. Pone Preda, jūs pirmasis. Dėkuoju pirmininkė. Saluer l'initiative de ce rapport. Noriu pasveikinti iniciatyvą rengiant šį pranešimą. E, ta situacija regione yra labai sudėtinga ir tai tik, tik e, pablogina krizė, užsitęsusi krizė Malyje. Šis pranešimas, man atrodo, labai gerai parengtas, o ypač ta dalis, kuri skirta Malį nuo, 14, nuo 4 iki 12 paragrafų, taip pat 18-28 pastraipos yra labai svarbus ir taip pat sąlygos, kad būtų galima sus, pagerinti uh, ES strategija Sahelio regionai 32-34 paragrafai. Manau, kad reikėtų aiškiau įvardinti ir nustatyti žmogaus teisų strategijas šiame e, pranešime, kad būtų aiškesni mūsų veiksmai numatyti šiame regione. 32-34 e, pastraipose reikėtų tai sustiprinti. Paskutinėje dalyje pranešimo kalbama apie vakarų e, Saharą nuo 36-46 paragrafo. Ir daroma nuoroda į jungtinių tautų generalinio sekretoriaus pranešimą. Ir pagal Tanoko, pasak Tanoko, tai pabrėžia vakarų Saharo svarbą Sahelio regione. Man atrodo, pernelik silpnai ta vieta suformuluota tekste, nes aš esu perskaitęs tą pranešimą apie vakarų Sakarą ir jungtinių e, tautų generalinėme sekretoriaus pranešime yra e, apie tai nekalbama. Yra tik tai dvi eilutės, nėra didžiulis dėmesys skiriamas būtent vakarų Sakarai. Ir net jeigu jungtinių tautų generalinis sekretorius pabrėžė, jog žmogaus teisės yra svarb, svarbios išspręsti problemas vakarų Saharoje, negalima daryti tokio tiesioginio ryšio su tuo um, Junktinių tautų generalinio sekretoriaus pranešimu ir sieti Sahelio regioną su vakarų Saharos regionu. O pono Tanoko praneši, pranešime beveik tiek padėmesio skirta tiek Sahelio regionui, tiek vakarų Saharai. Mano galva, tai yra šiek tiek perlinkimas. Manau, kad pirmiausia reikėtų labai aiškiai atsakyti į šį klausimą. Ar dėl vakarų Saharos renkti pranešimą? Ir man atrodo, atsakymas yra labai aiškus, jis turėtų būti ne. Man atrodo, kad pranešimas turėtų baigtis ties 35 paragrafų ir apsiriboti tik Sahelio regionų. Dėkoju. Thank you, Mr. Preda. Dėkoju, ponė Preda Ana Gomes. Dėkoju. Norėčiau padėkoti Čarzui Tenokui už puikų pranešimą. Manau, kad šis pranešimas iš tiesų yra puikus ir e, O taip atsitinka ne kasdieną, kad socialistai taip gyrė e, kažką, ką padarė ECR e frakcijos narys. Iš tiesų tai puikus pranešimas, pasirinktas teisingas požiūris, atkreiptas dėmesys į pagrindinius klausimus, taip pat kalbama apie valdysenos problemas, apie pajėgumų problemas, taip pat skiriamas dėmesys į e, žmo, skiriamas dėmesys žmogaus teisėms, pagrindiniams su žmogaus teisėmis susijusiams problemoms. Ir e, tiems veikėjams, kurie daro žmogaus teisų pažeidimus, bei e, jų aukoms, moterims, pabėgėliams, vergams. E, taip pat yra labai svarbu, kad šiame pranešime e, atkreiptas dėmesys taip pat ir į saugumo aspektą. Manau, kad tai yra labai svarbu e, tiek tam regionui, tiek mums. Tai yra Europos Sąjungos pranešimas ir manau, kad mes neturėtume būti kuklus. Mes turime visur pabrėžti savo vertybės, savo principus ir taip pat visur pabrėžti saugumo interesus. Norėčiau dabar pakomentuoti tai, ką pasakė ponas Preda, kai jis pasakė, kad ryšys tarp situacijos vakarų Saharoje ir visame Sahelio regione nėra toks labai stiprus ir tai ne, neatsispindi Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus pranešime dėl vakarų Saharos. Aš taip nemanau. Man atrodo, kad tas pranešimas yra susijęs. E, aš taip sakau, atsiprašau, e, e, remdamasi savo patirtimi iš vizitų įvairiose to regiono šalise, aš pati buvau pabėgėlių stovykloje, Tindufo stovykloje ir galiu pasakyti, kad šita problema iš tiesų yra aktuali visam visam regionui ir jinai yra taip pat susijusi su terorizmo problema. Aš e, kelias dienas praleidau tame mieste, kurį aš galėčiau pavadinti dikumos dikuma. E, ir iš tiesų tas ryšys yra, e, yra jauni žmonės, kurie yra gimę tame mieste ir jie yra nuolat e, samdomi, verbuojami teroristinių grubuočių, e, nesvarbu kokiu pretekstu, ar e, kalbant apie e, vakarų Saharos išsilaisvinimo judėjimą, ar e, e islamo kažkokias radikales grupuotės. Ir e, dažnai mes nekreipiame į tai dėmesį, tačiau e, tai, kaip vystosi situacija Sahelio regione, būtent ir rodo, kad šita problema yra labai aktuali, aktuali ir labai svarbu, kad mes šiame pranešime kalbame ne tik apie žmogaus teisų problemas, bet taip pat paliečiame ir tą e, saugumo e, tame regione problemą. Toliau kalbant apie vakarų Saharos klausimą. Manau, kad yra viena esminė priežastis ir taip pat atitinkamos procedūros, kurių nereikia ignoruoti. Iš tiesų šitas pranešimas atsirado dėl to, kad buvo pasiūlyta renkti pranešimą dėl padėties vakarų Sahare, Saharoje dėl to, kad e, mūsų parlamento nariai keletą kartų vyko į, į, e, delega, į, į, vizu, į misijas e, tose šalise. Tačiau ne visi tie vizitai pavyko, mums ne visą laiką pavykdavo ten nuvykti. Mes taip pat šiandien išvyksime į Maroko su kolegė. Taigi, tokia yra e, priežastis, kodėl atsirado e, šitas pranešimas, kad įvairūs žmonės, įvairios parlamentarų grupės susidūrė su e, įvairiomis problemomis e, įvairiose to regiono šalise ir galiausiai e, teko renkti pranešimą dėl viso Sahelio regiono. Ir aš manau, kad Čarlzas čia tikrai puikiai padirbėjo, jis parengė puikų pranešimą. Tikrai. Aš turiu keletą pakeitimų, teiksiu e, juos e, ypač po to, kai grįšiu iš Maroko ir vakarų Saharos, e, galbūt tada dar tiksliau galėsiu suformuluoti kai kuriuos aspektus. Tačiau yra dalykų, kuriuos jau aišku, kad juos reikia pabrėžti. E, ir tas konfliktas e, daro didžiulę neigiam, neigiamą įtaką visam regionui e, ir žmonių gyvenimui Marokė ir Alžyre. Ir iš tiesų reikia daugiau padaryti, kad būtų gerinama, gerinami santykiai tarp dviejų šitų valstybių. Ta reikia taip pat pabrėžti. Aš pateiksiu pakeitimą šią temą. Taip pat manau, kad nuoroda į tą Sahelio dalį e, e kurioje yra Alžyras, e, tą dalį reiktų dar e, išsameu panagrinėti. Žinau, kad tuo regų klausimas taip pat yra aktualus daliai Alžyro, kaip ir visam Sahelio regionui. Bet e, dar kartą norėčiau pasveikinti pranešėją, jis tikrai parengė puikų pranešimą. Dėkoju. Baigėsi mūsų pirmosios diskusijos dėl šio pranešimo. Dar e, du kolegos nori pasakyti, prašyčiau jų kalbėti trumpai, ponas Vaigel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat prisijungti prie visų kolegų, kurie pabrėžia, kad šitas pranešimas tikrai yra puikus. Jis e, politiška prasme yra tikrai labai gerai subalansuotas ir e, čia yra pakankamai ištyrinėti įvairūs faktai. Šitas pranešimas grindžiamas tais faktais ir tai tikrai norėčiau pasveikinti poną Tenoką, kad jis uh, apie problemas kalba remdamasis faktais. Aišku, situacija Sahelio regione keičiasi, keičiasi praktiškai kasdieną ir yra labai sunku numatyti, kas atsitiks e, Sahelio regione. E, dabar matome, kas vyksta Libijoje ir kitose šalise, Malija. Tačiau Taip pat reikia pasakyti, kad mes savo politikoje e, susidurėme su pajėgumų trūkumais, dėl ko negalime pakankamai išanalizuoti situacijos ir dėl to čia ES mes ne, negalime numatyti kažkokių akivaizdžių dalykų, kurie yra akivaizdus, kad jie įvyks. Ir e, toks e, akivaizdus dalykas Sahravių tauta, kuri e, E, kenčia jau keletą metų, gyvena pabėgėlių stovyklose visame regione. E, tai yra didžiulė problema ir e, šita problema po truputį virsta baise humanitarinė katastrofa. Iš tiesų yra per mažai lėšų pabėgėlių stovykloms, yra steigiamos naujos pabėgėlių stovyklos ypač po to, kaip išsivystė krizė Sirijoje, Ir mes dabar kalbame apie 200 tūkstančių žmonių, kurie, kuriems reikia humanitarnės pagalbos, kurie yra e, humanitarnės katastrofos aukos. Taip pat norėčiau pasakyti keletą žodžių dėl nediplomatinių priemonių. Kadangi aš pats 30 e, metų buvau diplomatas, galiu apie tai kalbėti kalbant apie vakarų Saharą ir jos klausimą, yra vienas aspektas, kurio aš negaliu suprasti. Tai yra regionas, pasaulio regionas, kuriame nesibaigia dekolonizacijos procesas. Iki šiol vyksta okupacija, Marokas e, okupavęs e, dalį vakarų Saharos yra raginama surenkti referendumą, nuolat vyksta nuolatiniai žmogaus teisų pažeidimai. E, norėčiau atkreipti dėmesį Roberto Kenedžio fondo ataskaitą ir e, jungtinių tautų e, kankinimų e, specialaus įgaliotinio ataskaitą. E, E, ir todėl man kyla klausimas, kodėl mes ignoruojame šį klausimą, kodėl mes nenorime apie jį kalbėti, kodėl mes tik tai pasakome, tai yra kažkoks šalutinis e, produktas ir koks skirtumas, kokia yra 200 tūkstančių žmonių pabėgėlių stovyklose situacija. Sažiningai tariant, aš to nesuprantu. Taip pat ir ne, negaliu suprasti, uh, kodėl mes tai vadiname kažkokių šalutinių projektų, ar, tai, ar čia įtakoja kažkokių lobistų veikla čia Europos parlamente. Man toks elgesys yra absoliučiai netoleruotinas. Aš pats esu e, vakarų Saharos e, tarp parlamentinės grupės e, narys ir buvau delegacijom, esu delegacijos narys į Maroką. Vakar mes kalbėjome su parlamento pirmininku ir iš tiesų yra gėda, kad niekas neatsiprašė dėl to, kad Europos parlamento nariai yra diskriminuojami. Niekas nemano, kad yra e, svarbu apginti Europos parlamento e, narius, jeigu jie nori vykti į kažkokią misiją. Ir, kaip pasakė ponas Arlaki, e, šis parlamentas rengia pranešimus dėl žmogaus teisų situacijos e, visame pasaulyje, bet niekada dar nesame parengę pranešimo dėl žmogaus teisų situacijos vakarų Saharoje. Tai tikrai yra absurdiška situacija ir aš to negaliu niekam paaiškinti. Ties to ir vaiksiu savo pasisakymą. Šitas pranešimas iš tiesų yra nuostabus. E, ne, e, dėl ko nėra vakarų Sahara pripažįstama, čia yra įvairių priežasčių. Dėkoju. Norėčiau, kadangi e, dar daugiau kolegų paprašė žodžio, aš jau e, esu baigusi kalbėtojų sąrašą ir mūsų laukia kitas darbo tvarkės punktas. Mes čia pirmą kartą e, aptarėme šį pranešimą, tai noriu pasakyti, kad jūs turėsite dar daugiau galimybių pasisakyti šią temą. Dėkuoju pirmininkė. Aš noriu papildyti, prisidėti prie mūsų savo kolegų pasisakymų, noriu pasveikinti kolegą poną e, Tanoką. Tai yra labai sunki užduotis, labai subtili. Ir taip pat nerimo kelia daugybė opių klausimų, kurie nagrinėjami šiame pranešime. Taigi e, dar kartą sveikint, tikrai nebuvo lengva užduotis. Nikol, Nikol mūsų šešėlinė pranešėja pasisakė Ir tik noriu Jums priminti, jog mes pasisakome už apsisprendimą tautų ir norėtum pasparnyti referendumo idėją. Dėl to mes nesuprantame, kodėl šis klausimas, kodėl jam nepritarė daugelis veikiančių asmenų. Žmogaus teisų klausimas, kurį nagrinėjame šiandien, yra svarbus dėl dviejų dalykų. Saugumas ir ekonominis vystimasis Ir aš manau, jog jūs pranešimas, jisame pranešime jūs kalbėjote, tinkamai apžvelgėte saugumo klausimą. Aš manau, jog Sahelo regionas turi du prioritetus, kurie mums yra svarbus. Ir šiame pranešime nepakankamai jos atsižvelgta. Pirmiausia, pirmiausia, tai yra saugumo klausimas. Čia Libija labai svarbi. Libijos stabilumas šiandien mums, ir, mums didžiausia rūpi, rūpesti turbūt kelia. Terorizmas, radikalizavimas plinta į visą regioną iš Libijos. Antra e, e, e, šalis yra ce pays qui a, a, a connu. Tunisas tenais labai stipriai veikia salafistų jėgos. Ir mes norėtum, kad Tunisas taip pat labiau stabiliz stabilizuotųsi. Šios dvi problemos šiame regione yra svarbios ir reikėtų į jas atsižvelgti, daugiau skirti dėmesio, kalbant apie saugumo stiprinimą. Dėl ekonominio vystimo vakarų Sahara yra didžiulė problema tarp Alžyro ir Maroko ir tai neleidžia numatyti Magremo sąjungos veikimą kad būtų galima skatinti ekonominį vystymą šiame regio, regione. Tai leistų išspręs, išspręsti daug problemų, jaunimo problemų, nedarbo, nedarbo problemą. Ir, ir tai panaikintų tas e, sunkias sąlygas, kurios skatina radikalizmą ir terorizmą. Mes bendrabiaujame, turime bendrabiavimą tarp sąjungos su, su Maroku, su Alžyru, tačiau mes turėtumėm ir e, stiprinti ir su <clears throat> visų Magrebu savo bendradarbiavimą, plėsti savo siekius Mes negalime apsiriboti tik tai Marokų ir Alžyrų, reikėtų kalb... apimti ir visas Magrebo šalis. Kalbant apie vakarų Saharą, reikėtų eiti dar toliau ir pasiūlyti Magrebo šalims neperžengti susitarimo nuostatų ir tų nuostatų, pagal kurias yra įsipareigota skatinti ekonominį vystyti e, Mahrebą. Kaip ES mes norėtumėm matyti partnerį, kaip, kad, kad tai būtų Magrebo sąjunga mūsų partneris, visos Magrebo šalis ir tai leistų siekti programo, progreso. Saugumas, e, ekonominis vystimasis, žmogaus teisės, visi šie dalykai yra svarbus. Dėkuoju už man sutiktą žodį. Noriu dar kartą akcentuoti mūsų pastangas e, Libijos ir Tuniso atžvilgių Taip pat ir Malis mums svarbus, ten yra Prancūzijos e, karinių pajėgų įveidimas, kuriuo stengiamasi nuslapinti teroristinių grup, grupuočių aktyvumą. Turime būti labai atsargus, stebėdami, kas vyksta Libijoje ir Tunise. Ačiū. Uh, Dėkui. Prieš sutikdama žodį ponui Tanokui norėčiau sugrįžti prie Renatės Weber. Jūs paklausėte, ar būtų galima pakeisti pakeitimų teikimo terminą. Remiantis mūsų taisyklėmis ir pritarus pranešėjui, pakeitimus galima pateikti iki Liepos pirmosios, pirmadienio, šeštosios, šeštos valandos vakaro. ką tik gavau tokią informaciją ir tai atitinka mūsų taisyklės, tai yra, kad naujasis pakeitimų teikimo terminas yra Liepos 1, 18 val. Ar jūs sutinkate? Manau, kad taip. Ir ponė Tanakė, mes nebetesime kalbėtojų sąrašo, jau vėluojama 15, vėluojame 15 minučių. Dėl termino norite pasisakyti? Taip. Aš truputį pasisakau prieš tokį e, terminų vėlinimą, kadangi šis pranešimas jau yra, e, e, šio pranešimo e, tvirtinimas nusitęs dar vienu mėnesiu, pirmininkė. E, mes dar turėsime šešėlinių pak, e, pranešėjų susitikimą ir e, e, originalusis pirmasis planas buvo rugsėjo 18 dienos tvirtinimas AFET balsavimas rugsėjo 24 ir, bals, ir plenarinė sesija spalį. Taigi tie terminai išlieka. Pakeičiame tik tai pakeitimų teikimo terminą. Tik tai jisai yra šiek tiek nutolinamas. Jeigu bendras tvarkaraštis išliks tas pats, tuomet aš neprieštarauju. Gerai. Pone Tenokai, jūs silaukėte tikrai didelės paramos, įvairių idėjų buvo čia išsakyta, galbūt trumpai galėtumėt pakalbėti. Pone pirmininkė, labai sudėtinga uh, E, turint omenyje, kiek e, daug visko buvo išsakyta. Galbūt aš turėčiau susirūpinti dėl to, kiek komplimentų man buvo išsakyta iš kairiųjų ir žaliųjų pusės. Tačiau aš iš tiesų stengiuosi, kad mano pranešimas būtų kiek įmanoma labiau subalansuotas, kad atitiktų viso, viso komiteto a, narių pozicijas, ypač ir tų narių, kurie neturi jokių, tų, iš tų šalių, kurios neturi jokių interesų šiame regione. Aš tikrai nesistengiau atstovauti savo politinės partijos ar frakcijos e, pozicijos. Aš, man svarbiausia buvo žmogaus teisės, stabilumas, saugumas E, gerovę šiame regione. Reaguodamas į e, kai kurias kolegas noriu pasakyti ponai Lakiui, kad dėkoju už jo e, pagirimą, už tai, kad mano pozicija dėl vakarų Saharos, dėl žmogaus teisų šiame regione buvo subalansuota ir aš tikiuosi dar papildomų pakeitimų šiais klausimais. Turbūt iš EPP pusės buvo pasakyta taip pat e, daug komplimentų ir aš labai e, to džiaugiuosi, e, džiaugiuosi jūsų parama. Jūs iškėlėte klausimą susijusi su sienų nesaugumu. Tai yra iš tiesų svarbus klausimas. Ir, iš tiesų labai sudėtinga ten veikti policijos pajėgoms ir, ir, ir saugumo pajėgoms. Ir, Aš visiškai sutinku ir, ir, ir labai aktyviai e, plenarnėje sesijoje pasisakiau už e, Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų e, paramą, dislokavimą regione, siekiant užtikrinti stabilumą. Aš tikrai lauksiu naujų pakeitimų, papildančių pakeitimų, o iš Aldės frakcijos pusės pasisakiusiems kolegoms galiu pasakyti, kad aš pats turėjau tam tikrų sunkumų su, e, to, su antrašte ir kai mes dėrėjomės dėl jos, stengdamiesi suderinti įvairių politi, politi, politinių frakcijų interesus ir galvojome, ar verta įtraukti į antraštę Vakarų Saharos regioną ar ne. Ir aš dėjau visas pastangas, kad suderintume savo pozicijas, pasiektume konsensuso ir. ir e, Aš e, turiu pripažinti, kad susitarėme dėl šio, e, dėl šio pavadinimo tikrai e, visi suderinę savo nuomonės. Dėkoju poniai Weber už jos taip pat prašymą pratesti patikeitimų teikimo terminą. Žal, žaliųjų frakcijos atstovė kalbėjo apie Malį. Aš sutinku su tuo, ką Jūs pasakėte dėl 12 punkto dėl e, sustaikymo komiteto, e, o dėl vaikų išsiunčiamų į Kubą, tai yra e, tokia, toks įtarimas, kurį, kuriuo su mumis pasidalino Maroko vyriausybė. Tačiau kol kas mes neturime kažkokių labai konkrečių to įrodymų. Tačiau uh, Turiu pasakyti, kad aš asmeniškai gana skeptiškai vertinu tokį e, Maroko e, valdžios e, įvertinimą, situacijos įvertinimą. Aš taip pat džiaugiuosi, kad kolegos paremė mano poziciją dėl vakarų Saharos. Aš buvau priverstas paklusti pirmininkų sueigos sprendimui ir e, e, paminėti e, Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus e, pranešimą tačiau to negalėjau daryti pernelik plačiai, e, turėjau apsiriboti e, tais aspektais, kurie susiję su stabilumu regione, su jaunimo, su vaikų karių e, verbavimu, su radikalizacija. Na, bet aišku, labai svarbus yra ir tokie aspektai kaip pabėgėlių situacija ir skurdas tai tikrai prisideda prie e, žmonių radikalizacijos, prie radikalių grupuočių galimybių verbuoti jaunus žmonės. Anai Gomes, aš taip pat norėčiau padėkoti už komplimentus, tai tikrai turėtų galbūt kelti mano lengvą susirūpinimą dėl to, kad iš kairiųjų susilaukiu šitie komplimentų, na bet vėlgi galiu pasakyti, jog e, pritariu. E, tam, ką jūs išdėstėte. E, šiais klausimais mes, e, ko gero, pirmą kartą po daugelio metų laikomės vienodos nuomonės. Ponas Sarybi minėjo aspektus, kuriuos aš dar apsvarstysiu, bet mes turėtume susitelkti į žmogaus teisų klausimą, o ne užsienio politikos klausimus šiame pranešime. Na, bet jeigu tai bus kažkiek įmanoma integruoti į bendrą šio pranešimo struktūrą, aš nieko prieš. Alžyro, Maroko santykiai yra tikrai labai svarbus, tengiantis užtikrinti stabilumą, taiką, saugumą visame Magrebo regione. Ir tai galima būtų pabrėžti šiame pranešime. O pono Vaigelio e, pasisakymas man leidžia teikti, jog aš tikrai labai e, vertinu jūsų paramą ir jūsų patirtį. Ir aš e, sutinku su visomis jūsų išsakytomis pastabomis. Tačiau dėja turiu pasakyti, kad tas e, klausimas susijęs su Sahravių e, padėtimi šiame regione yra labai kontroversiškas ir visos mūsų politinės frakcijos nesutarė. E, tad tai yra tikrai labai jautrus klausimas. O ponas Argyvi, sutinku su jūsų komentarais, jūs labai delikačiai kalbėjote apie tos saugumo dalykus. Mes Libiją minime, apie Libiją čia yra kalba, tačiau kai kalbame apie bendrą Sahalio regioną ir visą Saharos regioną, man atrodė, jog bandyti kalbėti apie atskirai apie Libiją, Tunisą, detaliai būtų pernelyg toli einantis užmojis. Na, bet galbūt jūs kažkaip galėtumėte tuos aspektus susiję, šią šalį susijęti su žmogaus teisų aspektu ir bandyti integruoti į mano pranešimą per savo pakeitimus. Dėkui. Ačiū, ponė Tenokai. Rugsėjai vyks antroji mūsų diskusija šio klausimus. Dabar pereiname prie kito punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis dėl žmogaus teisių e, padėties, beduinų žmogaus teisų padėties Izraelyje. Ir norėčiau pasveikinti Margaret Aukin, e, delegacijos ryšiams su Palestinos e, įstatymų leidybos taryba vadovė. Taip pat pakvietėme delegacijos e, ryšiams su Izraeliu atstovus, tačiau ponas Belderis pareiškė, kad jisai negalės dalyvauti šiandieną. Ir e, mes turėsime valandą laiko apsvarstyti šiam klausimui ir tie, kas dar nori aptarti vakarų Saharos klausimus, prašyčiau palikti salę, nes mums reikia pradėti svarstyti šį klausimą. Nuoširdžiai sveikinu susirinkus mūsų svečius. Norėčiau e, pasveikinti mūsų svečius, ponę Suhat Bišarą, kuri yra Adala organizacijos, tai yra teisinio centro vyriausioji, e, vyresnioji advokatė ir generalinė direktorė, taip pat ponas Eben Bari, e, kuris yra e, pilietinės, pilietinės Lietinės lygybės forumo atstovas ir taip pat ponė Nikol Lambert, e, žmogaus teisų tinklo atstovė. Taip pat ponas Mohamed Darašvi, kuris yra Abraham e, e, fondo iniciatyvų bendradirektorius. Jis Tačiau paskutinę minutę jisai tai negalėjo, pareiškė, jog negalėjo, pranešė, kad negalės atvykti ir tai yra labai gaila, nes ši organizacija parengė įdomų, įdomų, įdomią ataskaitą. Mes norime padiskutuoti apie beduinų ir kitų tautinių mažumų padėtį Izraelyje, kadangi tai e, kelia mums didelį, sus, jūs padėtis kelia mūsų didelį susirūpinimą ir džiaugiuosi, e, kad pas mus dalyvauja ir ponė De Kaiser. Uh, E, kuri buvo šiame regione, e, draugė su e, užsienio reikalų komitetu praėjusį mėnesį, praėjusiais metais. 2012 Liepos mėnesį parlamentas patvirtino savo rezoliuciją, kuria paragino užtikrinti vakarų kranto beduinų bendruomenių apsaugą, užtikrinant ir kad Izraelio valdžia už, e, apsaugotų jų teisės ir pasmerkė bet kokį smurtą. Taip pat e, reikalauja iš Izraelio vyriausybės e, atsisakyti pro ir plano. Tačiau nuo to laiko niekas nepasikeitė. 13 metų gegužės mėnesį Izraelio vyriausybės ministerinės e, teisės reikalų komitetas pateikė, patvirtino naują įstatymo projektą dėl beduinų gyvenviečių Negev regione. Ir dabar šis e, re, re, projektas e, ir e, vyksta tolesnė šio projekto tvirtinimo procedūra Ir ši, Izraelio vyriausybė nurodė, kad šis naujasis planas yra teisingas, sažiningas metodas e, sprendžiant beduinų situaciją. Tačiau mes pastebėjome, kad daugelis Izraelio pilietinės visuomenės organizacijų atstovų su to nesutinka. Pavyzdžiui, Izraelio pilietinių teisių asociacija, tai yra Izraelio pati seniausia, didžiausia žmogaus teisų organizacija, pareiškė, kad naujasis planas, cituoju, e, sukels, e, e, prisidės prie to, kad bus priverstinai iškeldinti daugybės kaimų ir gyvenviečių, bet gyven, daugybė gyventojų iš įvairių kaimų ir gyvenviečių. Tai reiškia, jog bus, jie bus išvaryti iš savo būstų ir atimtas jų turtas. Tai reiškia, jog Reikia išklausyti mūsų svečius ir sužinoti, e, kokia, kaip situacija keitėsi pastaruoju metu, kad suprastume e, tos pokyčius. Teikiu žodį poniai, poniai Bišara. E, brief, so give... Dėkuoju, turiu kalbėti trumpai, todėl pateiksiu tik tai apžvalgą pastarų įvykių susijusių su praverio planu, begin planu. Pirmiausia, mes kalbame apie dešimtis tūkstančių arabų beduinų, kurie tiesiogiai patirs poveikį e, šių teisės aktų, šių planų. Šie piliečiai turi tokias pačias teisės, kaip bet kurie kiti valstybės piliečiai. Kalbu apie 70, nuo 70 iki 80 tūkstančių bedainų, kurie gyvena tam tikrose gyvenvietėse. Jiems nėra suteikiamos jokios bazinės uh, paslaugos, jie neturi gerimo vandens, elektru, elektros energijos, infrastruktūros, nesuteikiamos švietimas ir sveikatos apsaugos paslaugos. Visos tos gyvenvietės egzistavo iki Izraelio valstybės įkūrimo. Tie žmonės gyvena savo senosiuose žemėse, kuriuose jų protėviai gyveno šimtus metų. O dabar jiems e, valstybė draudžia naudotis tą žemę, Izraelio valstybė. Aš, 1940 metais, 50-ųjų pradžioje, pietinėje, pietinėje Izraelio dalyje tos gyvenvietės buvo įsikūrusios ir Buvo nuspręsta, kad reikia labiau koncentruoti e, beduino bendruomenę. Buvo, nusat, buvo įkurti keli, keli miestai ir buvo e, visi e, sukelti beduinai į, tuos, į tas gyvenvietės, tuos miestus. Tačiau beduinai nori gyventi savo senosiuose gyvenvietėse, jie nenori būti perkelti, jie nori išlaikyti savo socialinę tinklą, struktūrą, tradicinę ekonomiką. Čia kalbu apie senųjų vietos gyventojų žemės ūkio tradicijas. Kasgi atsitiko nuo tų laikų? Tie, kurie gyveno netose įkurtose miestuose, jie, e, jie tapo kaip nepripažinti piliečiai. Ir Izraelis nepripažįsta bedinų, kurie gyvena savo senosiuose žemėse. ir yra nuspręsta, jog Izraelio valstybė yra vienintelis savininkas visų žemių, Nagabė ir tai prieštarauja ir Izraelio uh, uh, nuostatoms, kai tie, tos žemės yra per, parduodamos Izraelio privatiems asmenims ar įmonėms. Kai Netanjahu tapo e, atėjo valdžia, ta beduinų problema buvo ne, nesprendžiama tinkamai. Iš pradžių buvo kalbama apie penkerių metų laikotarpį, dabar apie tri, trejų metų laikotarpį. Ir dabar yra kalbama kad reikėtų perkelti žydų gyventojus į tą teritoriją ir bedainus nustumti labiau į pietus. Ir tai, tuo yra pateisinimas tų gyvenviečių perkeliamas. Tačiau pagal įstatymo viršinybės principą Reikia suteikti galimybę ginti savo teisės teisme. Reikia suteikti galimybę piliečiams, piliečiams apsiginti teismuose, nes kalbama apie tų žmonių perkelimą būtina užtikrinti tiem žmonėms galimybę apsigimti ir tai yra problemiškas klausimas, kalbant apie teisinės valstybės principus, apie teisminės procedūras. Ir žmonės, kurie kreipiasi teismus, jie jie turėjo e, galimybę, jiems turėjo būti suteikta galimybė pateikti įrodymus dėl savo padėties. O ta, tos procedūros, bylų nagrėjimas gali trukti 10-15 metų, kai piliečiai nori įrodyti, jog Izraelio valstybė netinkamai atsižvelgia jų atžvilgių. Naujoji teisinė sistema bus sukurta ir jinai galios tik tai beduinų piliečiams. Ir jeigu būtų arabų beduinas ir žydas, ir jie, jiems bus taikomos dvi skirtingos teisinės sistemos pagal tą naują teisės aktą. Nes tas teisės aktas yra skirtas tik tai beduinams tam tikrose šalies e, regionuose ir tikslas yra įgyvendinti beduinų gyventojų perkelimą. Kalba eina apie dešimties tūkstančių e, beduinų gyventojų iškeldinimą iš jų e, gyvenviečių. Ir tai reiškia, jog jų konstitucinės teisės yra pažeidžiamos, jie negalės apginti savęs, savo šeimų, savo nusavybės į žemę, į namus. Pagal šį teisės aktą jie bus perkelti, iškeldinti. Ir būtent tuo teisės aktu yra nauja teisinė tvarka nustatoma. tokie piliečiai, iš jų bus atimtos jų pagrindinės teisės, teisės teisė į gyvenamąją vietą čia taikomas segregacijos principas, nes beduinai turės teisę gyventi tik tai konkrečiai nurodytoje teritorijoje. Čia visiškai neveiks teisinės valstybės principas, joks įstatymo viršinybės principas. Ir beduinai, iš jų bus atimtos visos jų teisės, jie nebegalės apsiginti savęs teismuose. Kaip jau sakiau, bus dvi skirtingos teisinės sistemos, kurios funkcionuos toje pačioje valstybėje ir bus taikomos skirtingams piliečiams. Jeigu jūs beduinas viena teisinė sistema taikoma, jeigu jūs žydas kita teisinė sistema. Aš tokios padėties nesumačius jokioje kitoje demokratinėje valstybėje. Ir pagal tą įstatymą nustatoma, jog valstybės pareigūnai gali panaudoti jėgą, jeigu beduinai nepaklūsta mm, perkelimo įsakymui. Labai aiškiai šiame įstatyme yra nustatyta, jog valdžia gali panaudoti jėgą, siekdama gyvendinti savo politiką. Tai yra iškeldinti beduinus. Kelios jungtinių tautų rezoliucijos nagrinėjo šį klausimą. Buvo raginamas Izraelis atsimti šį teisės aktą, netaikyti jo politikoje ir pripažinti bedainių teisės kaip piliečių teisės. Dar norėčiau vieną svarbų klausimą aptarti. Valdžios atstovai pasakė, mes konsultavomės su bedaino bendruomenė. Tai nėra tiesa, nes kas įvyko tuomet, kai Praurio planas, Praurio teisės aktas buvo parengtas. Vietoje spaudimas buvo padarytas, tarptinis sprendimas ir valdžia pasakė, pradėsime dabar klausimo procesų, listening procesų, tai net, vadina, net nevadina konsultacijų procesų. Buvo pasikviesti beduinai, kad jie išklausytų, koks yra rengiamas planas ir beduinų bendruomenės atstovai pasakė, kad jie to nenori, nepripažįsta to. Ir galiausiai jiems buvo pasakyta, buvo malonu su jumis susitikti, su jumis susipažinti, tačiau mes toliau vysti, vykdysime savo planą, taigi niekas nepasikeitė. Galbūt buvo nuspręsta, jeigu mes duosime pinigų bedimnams, galbūt jie sutiks su tokiu planu. Yes, yes. Want, uh, some, uh, under... Pabaigoje norėčiau pakalbėti jungtinių tautų rezoliucijas, kurios buvo priimtos, kur kalbama apie tinkamų uh, būsto suteikimą. Ir yra atidžiai stebimosios problemos. 2012 m. kovo mėnesį buvo Apie tai kalbama taip pat 2012 e, rūpiučio mėnesį. Rezoliucijoje buvo sakoma, jog Izraelis turi nutraukti savo politiką, e, sustabdyti praurio plano, e, teisės akto įgyvendinimą Izraelio pietuose. Ačiū. Namis. Dėkoju, ponė Bišara. Dabar ponas Ibn Bari. Thank you, like Dėkoju, ponė pirmininkė. E, norėčiau padėkoti Jums už galimybę e, pakalbėti apie beduinų situaciją Negev regione. Aš pats esu beduinas ir teisininkas ir galiu pasakyti, kad mes susidurėme su baise katastrofa. E, pietų Izraelyje. Šis įstatymas, jeigu jis bus e, priimtas, jis pakeis tūkstančių Negev regiono gyventojų gyvenimą ir pakeis e, Izraelio demokratijos veidą. Mes suprantame, kad demokratija ir rasizmas yra nesuderinami. Ir istorija e, išmokė mus, kad tik tai lygybė gali išspręsti visas regiono problemas. Izraelio politika Negev regione yra grindžiama principu, e, kiek įmanoma daugiau arabų sutelkti ma mažame žemės plote ir e, kiek įmanoma daugiau e, žydų tautybės žmonių apgyvendinti Negev regione. Pagal šį įstatymą E, pasikeis visi įstatymai, kurie iki šiol e, buvo taikomi. Tie įstatymai bus kitokie. Kitokie įstatymai bus taikomi beduinams. E, bus bus taikomas beduinų gyvenviečių steigimo planas. Jeigu jūs pakalbė, paskaitytumėte šį įstatymą, jūs matytumėte, kad čia nėra e, kažkokių nuostatų dėl gyvenviečių kūrimo. Visos nuostatos kalba apie tai, kaip reikia atimti e, būstus iš žmonių, kaip juos perkelti e, į kitas vietas. Ir e, jie čia tiesiog bus perkelti žmonės pagal šį įstatymą į kažkokias kitas teritorijas. Mes net nežinome, kur, kur tie žmonės gyvens. Šis įstatymas E, yra susijęs su dviem principais, tai yra su apartheidu ir su karinė valdžia. Ir pagal e, šį įstatymą e, bus sudarytos tokios sąlygos, kad arabai negalės steigti gyvenviečių vakarinėje mm, regiono dalyje, Tai reiškia, kad žydų vyriausybė neleis arabams e, statyti gyvenvečių 14 e, e, kelio, 40 kelio vakarinėje dalyje. Nėra tokio įstatymo, kuris kalbėtų apie tai, kad uh, E, žydai, pavyzdžiui, gali gyventi tik tai kažkokio kelio vakarinėje ar rytinėje dalyje. Taigi šis įstatymas yra įstatymas, kuris yra taikomas arabams, beduinams, kurie gyvena Izraelyje. Tik beduinams, o ne kitoms e, tautybėms, e, kitų tautybių žmonėms, kurie gyvena Negef regione. Taigi visi įstatymai bus pakeisti E, beduinams, bus, jiems bus taikomi kitokie e, įstatymai. Taigi e, matome, kad čia nėra demokratinis būdas ir be to beduinai, pavyzdžiui, negali kreiptis į teismą. Žmonės bus nubausti, jeigu jie nesutiks išsikelti iš savo namų. E, žmonės, jeigu jie bandys grįžti į savo žemės, jie bus nubausti. E, netgi yra numatyta dviejų metų laisvės atėmimo bausmė už tai. E, administracinės teisės nuostatos reglamentuoja, kad galima tuos kaimus nu, nugriauti be jokio teismo sprendimo. netgi nepaklausus žmonių. E, dabar yra priimtas kitas sprendimas, e, tai yra sprendimas 3782. Pagal tą sprendimą E, toje pačioje vietoje turėtų būti pastatytos dešimt žydų gyvenviečių. Toje pačioje vietoje, kur dabar yra beduinų gyvenvietės. Tai reiškia, jie nori e, tūkstančius arabų beduinų e, perkelti į pietus, o vietoj jų gyvenviečių e, bus pastatytos e, dešimt žydų gyvenviečių. Taigi mes matome, kaip vyriausybė sprendžia šį klausimą. Tai nėra bandymas padėti žmonėms, e, tai yra bandymas sugriauti su visą žmonių gyvenimo pagrindą - žemės ūkio, istori, žemės ūkio veiklą, istorinės tradicijas, sugriauti visą tą žemės kampelį ir pakeisti visą to regiono istoriją. E, per pastaruosius metus įvyko keletą įvykių. El Arakip, El Arakip yra kaimas, e, kuris buvo sugriautas 52 kartus. Pa, paskutinį kartą tas kaimas buvo sugriautas vakar. E, toliau yra kitas e, miestelis ar gyvenvietė Atir. E, tai yra gyvenvietė, kuri egzistavo 54 metus. E, dabar Izraelis planuoja sugriauti šią gyvenvietę, jo gyventojus iškelti kitur ir įsteigti toje vietoje e, žydų gyvenvietę. Taigi yra e, teikiami tokie valdžios nurodymai, e, per kuriuos e, žmonės per 40, pagal kuriuos žmonės per 48 valandas turi išsikelti iš savo namų, palikti savo namus. Taip pat e, e, šitai veiklai naudojami vaikai. Pavyzdžiui, yra didelis kaimas, vandinam vadinasi, jame gyvena apie 10 tūkstančių žmonių ir jie e, e, iš pradžių pradeda e, nuo to, kad perkelia mokyklas, iškelia mokyklas iš tos gyvenvietės. Mokyklas, kurias lanko tūkstančiai vaikų, iškelia visai į kitą vietą. Tokiu būdu daro spaudimą žmonėms, e, ragindami juos išsikelti kitur. Taigi, e, kalbėdamas apie šį įstatymą, e, Mm, galiu pasakyti, kad čia yra ne tik apartheido bruožų e, šiame įstatyme. E, pagal šį įstatymą žmogus, kuris visiškai nėra teismas, gali nuspręsti visos tautos likimą, beduinų tautos likimą. Žmogus tiesiog gali priimti sprendimą greuti e, namus, greuti gyvenvietės be jokio teismo sprendimo. E, aš dabar tiksliai neprisimenu, bet ar per 30 ar per 60 dienų e, ir turi būti nugriautas kaimas, žmonės turi įsi, išsikelti, jeigu ne, jie bus nubausti laisvės atėmimo bausmėmis. Ir visą valdžią turi policininkai, e, ne civiliai žmonės, bet policininkai. Taigi mes manome, kad tai reiškia, kad Tokiu būdu yra skelbiamas karas arabų beduinams gyvenantiems Negev regione. Jie, jie traktuojami ne kaip civiliai gyventojai, bet kaip priešai ir kuo toliau, tuo labiau daroma vis daugiau spaudimo. E, ir mes taip pat norėtume, kad ir jūs kažką darytumėte, kad būtų sustabdyta šito įstatymo veikimas. Dėkoju, ponė e, Bari. E, galiausiai pasisakys ponė Lambert. Just... Ačiū. Norėčiau paaiškinti mūsų darbą. Mano kolegos susitelkė šiandieną į tą konkrečią problemą, nes ji yra tikrai labai skubiai svarstytina. E, Knesete kitą ateinantį pirmadienį toliau bus svarstomas šis įstatymas ir e, nežinau, ar jau įvyko pirmasis svarstymas, tačiau e, bet kokiu atveju tai vyksta labai sparčiai. Tai yra dalis platesnio darbo, kurį mes atliekame Izraelyje, gindami žmogaus teisės. Mes e, e, taip pat dirbame ir su arabų mažumų teisėmis. Mes žinome, kad e, apie 30 procentų Izraelio gyventojų yra palestiniečių kilmės ir beduinų bendruomenė yra pati jautriausia šios bendruomenės dalis. norėčiau visą tai pastatyti į ES teisinį kontekstą. Turbūt galėtume prisiminti, kad žmogžumų e, teisių e, apsauga yra Izraelio e, veiksmų plano ir ES veiksmų plano ir strategijų atitinkama dalis, skaitant ir šeštųjų metų ES sutarimo dėl mažumų teisių ir taip pat atitinkamos tarybos sprendimo 2002 metais priimto. E, remiantis ES vykdoma politika ir konkrečiai Europos parlamento e, sprendimai, e, sprendimais, ypač Europos parlamentas pastaruoju metu išreiškė savo susirūpinimą dėl Prauer plano, E, pavyzdžiui, 11 metais ES žmogaus teisų darbo grupė pakvietė poną Prowerį paaiškinti tos, pla, tą planą ir buvo išreikštas susirūpinimas, kad nebuvo, nėra pakankamai konsultuojamasi su beduinais. 2012 metais buvo parengta at, pažangos, Izraelio pažangos ataskaita ir buvo parengt, parengtos rekomendacijos dėl e, E, beduinų e, gyvenviečių pripažinimo ir, kaip jūs minėjote, Europos parlamentas e, praėjusiais metais priėmė rezoliuciją, kuria paragino Izraelio vyriausybę atsisakyti praurio plano. 2013 kovo mėnesį buvo pateikta Izraelio pažangos ataskaita ir ten konstatuota, kad vyriausybė neiš, nesprendžia problemos E, šios problemos atsižvelgdama į anksčiau pateiktas rekomendacijas, kalbant apie beduinų e, gyvenvietės. E, tai ir čia, čia išdėstyta pozicija atitinka mano minėtų kolegų jungtinių tautų rezoliucijų turinį. Ir būt, būtų puiku, jeigu jūs kreiptumėtės į poną Šulcą pirmininką, kuris savo ruoštų kreiptųsi į Kneseto e, pirmininką ir, amba, ir ambasadorių Europos Sąjungoje, e, atkreipdamas jų dėmesį į beduinų problemas Izraelyje ir atkreipdamas dėmesį į kultū, jų kultūrinės ir žmogaus teisės. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad Europos Sąjungos santykiai su Izraeliu dėja iz, Izraelio atstovų čia nėra. Tai yra, kad e, e, būtent e, tas klausimas būtent, būtų keliamas bendraujandarbiaujant ir bendraujant su kolegomis iš Kineseto ir kiek įmanoma greičiau būtų suorganizuotas vizitas į Izraelį Ir būtų gerai, jeigu ar, e, arabų kilmės kneseto atstovai būtų pakviesti į Bruselį. Taip pat rekomenduotume parlamento nariams sugrįžti, prie, e, nu, nuvažiuoti į savo, pas savo, į savo šalis, kalbėti su vyriausybių atstovais, kad būtų šie e, problema nuolat pabrėžiama politikos, užsienio politikos srityje. Ir taip pat į ponę Ešton reikėtų kreiptis, kad jie ragintų Izraelio valdžią pilnai užtikrinti E, mažumų Izraelyje ir konkrečiai beduinų e, bendruomenės teisės. Ir taip pat norėtume rekomenduoti, paprašyti e, Europos išorės veiksmų tarnybą pasmerkti Prauerio planą, kuris netitinka tarptautinės teisės normų, kas akivaizdžiai buvo matoma šiandieną po, po kolegų pristatymo ir e, tokiu būdu būtų apsaugotos beduinų bendruomenės. Ačiū, poniai Lambert. Dėkoju už tokias konkrečias jūsų rekomendacijas ir mes išklausime savo svečių ir dabar norėčiau steigti žodį vice pirmininkui, e, vadovaujančiam e, Palestinos statymų leidybos tarybos delegacijai. And, uh... Dėkuoju. Ačiū už tai, kad suteikėte man šaltą dušą ir adrenalino. Aš matau, kad jūs esate taip sunerimi dėl to, kaip kas vyksta. Ir tikrai norėtųsi kažkaip tinkamiau reaguoti visas tas problemas. Pernai Jeruz... Jeruzalėje aš lankiausi Velykų laikotarpiu, buvau lifte su jauni žmonėmis ir jie sakė, gel, gelbėkite mus, padėkite mums, jūs turite imtis veiksmų aktyvių Europoje, kad būtų nutrauktas, nutrauktas šitas procesas. Aš išgirdau tą pagalbos šauk, šauksmą iš jaunų Izraelio gyventojų. Jūs turite žinoti, jog mes imamės veiksmų tam, kad padėtumėm Izraeliui, kad mes, galėčiau net pasakyti, išgelbėtume demokratinę Izraelio valstybę. Mes turime skiepyti tas vertybės, kurios yra svarbios visoje tarptautinėje bendruomenėje. Noriu priminti, pernai 14 gegužės užsienio ministrai priemė rezoliuciją dėl situacijos Izraelyje ir pabrėžė, manau, tai buvo penktos straipsnio trečia dalis, kad priverstinis iškeldinimas buvo paminėti beduinai. Tai buvo įvardinta kaip labai dramatiška situacija. Ir dabar reikėtų pareikalauti, kad ministrai imtųsi aktyvių veiksmų, kad ne vien kalbėtų, kad galbūt pakeistų toną ir pakeistų ir savo veiksmus, nes jeigu nieko nedarysime, tai bus tęsiama ir toliau. Tol, kol mes neįtrauksime savo vyriausybių kol bus nepanaudotos teisinės priemonės vyriausybių, jos žinoma nėra labai pavojingos. Čia reikia ne kažkokias bausmes naudoti, o naudotis teisinės priemonės. Jūs pati minėjote keletą teisiną, teisinių priemonių, ponė Lambert. Tiesiog reikia panaudoti tas turimas teisinės priemonės. Čia mes kartu galėtume kreiptis į tarybą. Dar kartą dėkuoju už tai, kad atvykote. Ačiū. Dabar žodis poniai De Kaiser. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pasveikinti draugus, kurie čia atvyko, ponia Bišara. Mes tikrai vertiname, kad jūs atvykote ir priminėte tą problemą, kurią mes jau gerai žinome. Aš norėčiau pasakyti, kad šiandien aš galvoju, jog viskas, ką reikėjo deklaruoti, jau buvo deklaruota ir padaryta. Čia yra politikos e, informacija, politinis dokumentas parengtas ir ten yra uh, priminama tai, ką, ko ėmėsi Europos Sąjunga, ką ambasadoriai padarė 2011 metais. Minima asociacija, asociacijos su Izraeliu taryba. JAV 2012 metais diskriminacijos klausimą iškėlė į, į svarbiausių prioritetų sritį Palestinos ir Izraelio santykiai buvo vienas iš prietinių klausimų, taip pat ir nevyriausybinės organizacijos daug ėmėsi. Taigi, kalbant apie šį klausimą, deklaracijų padaryta daug, tai nepriimtina, kad pažeidžiamos tarptautinė teisė ir taip toliau. Mes visą tai padarėme, daug apie tai kalbėjome ir, ir priėmėme rezoliuciją parlamente. Kai kurie iš mūsų lankėsi pernai, artimuosios rytuose darbo grupė lankėsi Negeve ir vakarų krante. Belgijos kolegos Negeve taip pat surengė, surengė kelionę, kad susitiktų su beduinais. Ką dar galėtume padaryti? Aš vertinu ponos Lambert rekomendacijas. Aš manau, kad mes jau dabar atsidūrime prieš sieną. Įstatymas nebuvo atšauktas, Praurio planas buvo pakeistas vadinamoju Begino planu ir situacija vietoje visiškai nepasikeitė, jinai yra pasibaisėtina. Yra kalbama, aš esu izraelietis ir aš laikausi tokio veiklos plano. Čia kalbama ir visokie patarimai teikiami, jog reikia racionaliai žiūrėti, jog kai, kurie, kai kurios gyvenvietės labai plečiasi, bet egzistuoja tie tos gyvenvietės nuo, nuo Britanijos laikų kolonijų. Tokia yra tikrovė, istorinė tikrovė. Aš manau, kad šiandien reikėtų permastyti tuos visus faktus. Gal tuomet reikėtų kažkokių kitokių priemonių imtis, jeigu mes e, jokių rezultatų nesulaukiame. Mes turime imtis aktyvių veiksmų, Mes suprantame, įsiklausome į žmonių sunkę padėtį, mes e, bendradravome su nevyriausybiniais organizacijomis, tačiau turime ieškoti kažkokių priemonių, nes jeigu ne, nežinau, kaip reikėtų išspręsti šią sunkę problemą. Kai susitinku su izraeliečiais, jie mums sako, ir Europoje nėra viskas tvarkoje. Taip, mes turime Romų bendruomenės ir Romų problemą, Ir aš manau, jog tikrai reikėtų imtis e, veiksmų ir aš pasisakau, kad reikėtų kažkokių ir privalomų priemonių imtis ir e, asociacinės sutartis, e, priekybos sutartis taip pat galėtų pasitarnauti šioje srityje. Ačiū dabar ponas Martin. Uh, you, Dėkoju, ponė pirmininkė. Galbūt aš pakartosiu kažką, ką pasakė mano kolegos, bet e, norėčiau pabrėžti kai kuriuos dalykus. Visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų svečiams, kad jie atvyko pas mus ir norėčiau pasakyti, kad mes čia kalbame apie tą regioną, kur. E, arabų mažuma yra diskriminuojama, bet beduinų mažuma diskriminuojama dar labiau. Ir mes čia turime kalbėti apskritai apie mažumų teises. E, aš nevadinčiau visos tos situacijos apartheidu, bet e, mes matome, kad, tas, kad čia vyksta tokie tarsi etniniai ma, e, valymai, kuomet visas regionas yra valomas nuo tam tikrų etninių grupių. E, tai reikia taip ir vadinti tą procesą. Aišku, e, E, ir iš tiesų reikia aiškiai pabrėžti, kad e, tas gyvenviečių perkelimas, žmonių perkelimas yra mm, netoleruotinas pagal tarptautinę teisę. Tai, kas vyksta vakarų krante, yra netoleruotina. E, tiesiog mažumos yra eliminuojamos, jos yra perkeliamos ir tą nuolat reikia pabrėžti mūsų pokalbėse. Taip pat kalbėdamasi su kai kuriais žmonėmis, aš girdžiu tokias, e, tokius argumentus, kad beduinai patys kaltinės, jie gyvena atitinkamose stovyklose, jų yra toks gyvenimo būdas, bet iš tiesų čia yra tokie klasikiniai e, argumentai. Ir e, prasideda viskas nuo to, kad beduinam neleidžiama e, gyventi jų tradicinio gyvenimo būdo, paskui e, nutraukiamas vandens tiekimas, neleidžiama vaikams eiti į mokyklas ir panašiai. Tokiu būdu daromas spaudimas, aišku, čia nėra jokių pateisinimų tam, kas vyksta šiame regione ir aš esu lab, nusiteikęs labiau pesimistiškai negu Veronik, nes mes kiek kartų bandėme pasmerkti e, Izraelio veiksmus, net ir vyriausioji įgaliotinė e, aiškiai yra pasisakiusi e, apie šį planą ir nepaisant to, vis tiek mes, mes toliau geriname savo, pavyzdžiui, prekybos santykius su Izraeliu, mes bandome įtraukti Izraelį į atitinkamas gynybos problemas Taigi, tarsi nėra mūsų politikos e, nuoseklumo. Mes bandome pasmerkti e, tai, ką daro Izraelis su mažumomis, bet nesimame jokių veiksmų. Ir e, iš tiesų, jeigu Europos Sąjunga tik, ir toliau tik kalbės, tai Izraelis toliau tęs savo veiksmus. Mes turime parodyti, kad yra kažkokios politinės pasiekmes, jeigu tu pažeidi tarptautinę teisę. Dėkoju, ponė Martin, toliau ponas Vaigel ir atrodo daugiau kalbėtojų nėra. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš e, lankiausi Negef regione, buvau aplankęs beduinius, mes dalyvavome vienoje delegacijoje kartu su ponė De Kaiser ir man e, tikrai padarė įspūdį, tiksliau šokiravo ta situacija, beduinų situacija Ir aš norėčiau padėkoti poniai Bišarai, Bišara dėl to, kad būtent jūs buvote mm, tas žmogus, kuris e, paskatinote mus nuvykti į tą regioną ir pamatyti, kokia ten yra situacija. E, tuomet, kai mes pirmą kartą su jumis susitikome Strasbūrę, e, aš nenoriu čia kartotis tai, kas jau buvo pasakyta, aš tiesiog norėčiau uh, E, pasveikinti jūs su tuo, kaip jūs e, e, bandote pristatyti šią problemą, nes iš tiesų ta problema yra žymiai baisesnė negu tai, kaip jūs apie ją kalbate, jūs ne, nevartojate tokių baisių kažkokių tos situacijos aprašymo, aprašymų. Kai mes lankėmės Negev, mes susidūrėme su tokia situacija. Negev regione buvo didžiulė mokykla ir e, gyvenvietė, prašė, kad būtų pastatyta kita mokykla, kad vaikai galėtų mokytis, kad gyvenimas jų būtų normalus. E, o ką padarė valdžia? Jie tiesiog ap, e, e, atskyrė tvorą e, mokyklos kiemą ir sakė, dabar va štai turite dvi mokyklas. Taigi mes matome, kaip ciniškai elgesi valdžios atstovai su beduinais. Ir pavyzdžiui, beduinai turi pirkti geriamą vandenį e, už tris kart didesnę kainą negu paprastai Izraelyje. E, taip pat e, e yra gyvenvietės, beduinų gyvenvietės, kur yra elektros stulpai, bet jiems neleidžiama e, naudotis elektra. E, jie yra priversti gyventi kaip viduramžiais. Taigi, e, tokia yra reali situacija ir aš manau, kad mes kalbėdamiesi su, su Izraeliu E, turime tą aiškiai pabrėžti. Aišku, nereikia daryti Izraelio priešų, neturėtume tapti e, priešais, bet Reikia nuolat pabrėžti, kad mes į Izraelį žiūrime kaip į draugišką šalį, su kuria mes palaikome ryšį ir todėl mes tikimės, kad Izraelis nekurs, nekurs dvigubų teisinių e, standartų e, vienų palestiniečiams ir beduinams, o kitų Izraelio gyventams, nes mes vis tik tai e, kitiems Izraelio gyventams, nes mes žiūrime Izraelį kaip į demokratinę valstybę. Taigi dėkoju Jums už tai, kad Jūs atvykote. E, dėkoju, sako pirmininkė, išgirdome daug rekomendacijų, e, e, pabandėme įvertinti situaciją ir taip pat, kaip jūs ir minėjote, reikia iš tiesų imtis kažkokių veiksmų. Patyrę parlamento kolegos žino, kad mums reikės rasti daugumą, kuri palaikytų, bet mes turime pasistengti tą padaryti. Dabar suteiksiu EIVT komitete e, ponui Oliver Hallen e, žodį. Jis e, dirba skyriuje, kuris atsakingas už santykius su Izraeliu. E, būčiau jums dėkinga, jeigu jūs kalbėtumėte apie tam tikras akcijas, kurias mes galėtume taikyti. <laughs> Stengsiuosi, kaip jūs ir prašote. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir šiam pakomitečiui už iniciatyvą e, padiskutuoti šio svarbių klausimų. Norėčiau trumpai e, pasisakyti šių klausimų. Dėl Power plano ES nuolat nuo pat pradžių išreikškė dėl jo savo susirūpinimą. Ir e, jis Izraelyje vertinamas kaip vidaus politikos reikalas. Ir buvo stengiamasi sustelkti į beduinų bendruomenės žmogaus teisų e, apsaugą ir paties plano įgyvendinimas ar e, e, ne, ne, nesažiningą elgesį, ne, ne, neligiavertišką elgesį su beduinų bendruomenė, lyginant su kitais, e, e, su likusia e, Izraelio visuomenė. Taigi, kaip sakiau, ES nuolat reiškia savo susirūpinimą, išreiškia ją ir savo pažangos ataskaitose, taip pat bendraudama dvišalių santykių pagrindų ir mes nuolat tą klausimą kelsime ir ateityje kalbant apie bendresnį e, mažumų teisų klausimą, arabų e, e, mažuma sudaro 25 procentus Izraelio gyventojų ir Europos Sąjunga palaiko savo santykius su Izraelio vyriausybė ir su mažumų atstovais, stengdamėsi užtikrinti žmogaus teisų apsaugą, kad būtų laikomasi tos žmogaus teisų šioje šalyje. Ir mes turime tam tikrų konkrečių minčių dėl, e, dėl šio, šio, šiais klausimais, tačiau ne, dar negalime jomis pasi, pasidalinti šiuo, šiuo momentu. Tačiau mes e, žiūrėsime, kaip, e, kokie bus ES delegacijos Tel Avive darbo rezultatai ir atitinkamų ambasadorių darbas, kaip vyks. Ir E, mes jau konkrečiai diskutavome dėl konkrečių pasiūlymų, kuriuos būtų galima įgyvendinti ir žiūrėsime, ar e, pavyks e, pasiekti, kad valstybės narės atsižvelgsi tuos pasiūlymus ir jie atsispindės ateities tarybos rekomendacijose. Pirmininkė, ačiū, turime baigti šią diskusiją. Manau, kad daugelis mūsų kolegų stengsis e, ir toliau e, dėti visas pastangas, kad situacija būtų pakeista, e, atsižvelgti ir jūsų, ponė Lambert, pateiktas rekomendacijas ir galbūt ir mūsų delegacija stengsis surasti konkretesnių sprendimų ir, ir, ir konkrečiau įgyvendinti tą darbą. Aš tikiuosi, kad jį galės bendradarbiauti ir su jūsų tarnyba. Taip, aš esu tikras, kad mums pavyks tą padaryti. Uh, Dėkoju dar kartelį ir dabar pereiname prie keitimosi nuomonėmis dėl kankinimų, paminint tarptautinės paramos kankinimo aukoms dieną. Ši tarptautinė diena yra birželio 26 ir aš manau, kad mūsų komitete jau tapo tradicija nuolat e, įtraukti į darbo tvarkę šį punktą, šį klausimą susijusi su šitą tarptautinę, kurią nors tarptautinę dieną. Ir daugelį savo diskusijų skirtus konkrečiom šalims mes minime kankinimus, kartais jie yra sistematiški, labai paplitę, kartais jie yra labai konkretus, susijęs su konkrečiais atvejais. O mūsų pakomitetis svarsto žmogaus teisų pažeidimus už ES ribų, tačiau taip pat reikia pasakyti, jog e, vertinant e, e, šį baisų E, nusikaltimą su kankinimais susidurėme ir sakau, kai kuriuose valstybėse narėse. E, tačiau to, tuos klausimus sprendžia jau Libė komitetas. Junktinių tautų e, kankinimo, kovos kankinimų konvencija siekia persekioti ir, ir bausti atsakingus už kankinimus asmenis. Ir, e, ir yra pabrėžiama, jog jokios išimtinės sąlygos negali pateisinti kankinimo. Ir mes žinome, kaip buvo sudėtinga prieš keletą metų, kai buvo pareikšta, jog kankinimų kartais reikia kaip metodo kovojant su terorizmu. E, mums tai kėlė didelių problemų. Tai e, dabar jau nebe, nebėra masinė nuomonė e, šio, dabartinėse diskusijose, tačiau daug, kai kurioms valstybėms narėms E, yra sunku paaiškinti, e, jog mūsų visuomenėje negalime pateisinti e, kankinimų kaip teisinės priemonės siekiant užtikrinti saugumą. Kai kuriuose valstybėse kankinimai ir blogas elgesys su žmonėmis yra masiškai paplitęs ir šiandieną mes ypač susitelkėme į šį klausimą, kadangi klausimas, e, e, laikas mums neleidžia e, plačiau padiskutuoti apie padėtį pasaulyje, mes konkrečiai susitelkėme į Afrikos žemyną. Norėčiau pranešti mūsų svečiam, kad nusprendėme savo pakomitetyje, jog Net ir šios e, kadencijos metu mes parengsime pranešimą dėl kankinimų panaikinimo, tai vyks, e, e, tai pradėsime tam renktis jau rudenį ir turėsime galimybę labai išsamei padirbėti, analizuojant kankinimų temą ir analizuojant padėtis konkrečiose šalise ir panašiai. Turime ir ES gairias skirtas kankinimu ir nežmoniško elgesio klausimams. Taip pat ES aktyviai remia ES įvairių institucijų darbą šioje srityje. Manau, kad yra akivaizdu ir e, jog E, daugeliui pasaulio e, žmogaus teisų organizacijų, kad Europos Sąjunga stengiasi kovoti su kankinimais ir padėti tiems, kurie stengiasi e, paremti kankinimų aukas. Ir, už Europos Sąjungos ribų mes turime struktūras, kurios tą padeda daryti už ES ribų ir mes turime puikių ekspertų, kurie gali pasidalinti savo mintimis šiuo klausimu. Norėčiau pristatyti mūsų šiandienos kalbėtojus, ponę Ansesil Antoni, kuri yra 2013 metų ataskaitos e, kankinimų pasaulis e, mm, leidybos menedžerė. Ji buvo, tas, ta ataskaita buvo parengta nevyriausybinės organizacijos e, krikščionių veiksmai kovojant su kankinimų. Ir taip pat turime poną Gerard Stabero, kuris yra pasaulio e, kovos su kankinimo organizacijos generalinis sekretorius. Jis prieš tai jisai dirbo aštuonerius metus tarptautinėje e, teisininkų komisijoje ir buvo, jo darbas buvo susijęs su kova e, su kankinimu Afrikoje. Ir taip pat turime svečiuose šiandieną ponę, madam, ponę Elendi Režen Renvė. Ji yra e, Briuselio ryšių tarptautinio reabilitacijos, e, e, kankinimo aukų reabilitacijos tarybos ryšių e, pareigūnė. Ir ji pristatys e, studiją, kuri buvo e, e, parengta e, ir sus, susijusi su Libija. Dėkoju. Ačiū pirmininką, dėkoju parlamentarais parlamentarams šio pakamečio, kurie skiria laiko šiam klausimai. Artėjant 26 birželio, tai yra tarptautinė paramos kankinimo komus diena. Jūsų institucija daro didžiulę įtaką gindama žmogaus teisės tarptautiniu mastu ir ypač reaguoja į šių teisių pažeidimus. Tarp didžiausių pažeidinimų yra kankinimai. Ir jau beveik 40 metų krikščionių veiksmų užkankinimų panaikinimo organizacija stebi tuos, tuos kankinimus. Tai yra nevyriausybinė organizacija, kuri gina mm, žmogaus teisės, tai yra nacionalinės konsultacinės žmogų teisės komisijos Prancūzijoje narė ir AKAT tarptautinės federacijos narė. Mūsų nevyriausybinė organizacija e, deda pastangas kovoti su šia rykšte Ir viena iš priemonių yra parengti metinę ataskaitą, kuri vadinama kankinimų pasaulis. Ir tai yra vienos iš projektų, kurį finansuoja Europos Sąjunga, vykdam programą Europe Aid. E, ši ataskaitų serija neturi lygių, nes jinai yra tarsi kankinimų reiškinio enciklopedija. 2013 metų leidinys jau yra trečiasis. Pirmoje geografinėje dalyje yra e, nagrinėjamos kankinimo praktikos ir netinkamo elgesio su žmonėmis praktikos apie 20 šalyjų ir apibūdinamos aukos, kankintojai, metodai ir siekiami tikslai. Trečioje, e, šiame leidinyje yra išnagrinėtos 64 valstybės E, kuriuose vykdomi kankinimai. Antroje dalyje, analitinėje ataskaitoje yra iššifruojamas, išaiškinamas ir atliekama analizė psichologinių, istorinių ir politinių priežasčių susijusių su kankinimais. Ir šis leidinys sieja e, faktinius reiškinius su išsame analize, Ir tai yra tarsi referencinis šaltinis mokslininkams, nevyriausybinėms organizacijoms, tarptautinėms ir nacionalinėms organizacijoms, kurios veikia kovos su kankinimais srityje. Visų pirma, aš noriu pristatyti konstatuotus tris, tris pagrindinės iš, išvadas konstatuotas. Pirma, tai kankinimų tikslų homogeniškumas. Visose pasaulio vietose Kankinimai naudojate siekiant išgauti priverstinius prisipažinimus ir informaciją ir taip pat kaip politinė strategija, kurios tikslas bausti, susidoroti ir terrorizuoti. Antras dalykas – kankinimų praktikos universalumas. Aukos savo liudijimuose e, e, papasako apie faktus, kurie, kurie rodo stulbinančius panašumus visose šalise, ar tai būtų uh, fiziniai, e, psichologiniai ar psichiatriniai e, kankinimo metodai. Tas pasaulinis vaizdas ir paveikslas e, kankinimo yra bauginančiai vienodas. Trečias dalykas – tai nukentėjusių asmenų įvairovė. Kai kalbam apie nukentėjusius nuo kankinimų, kalbam apie politinius, o, o, o, politinę opoziciją, internetinius aktyvistus, prosantijų aktovus, tikinčiuosius išpažįstančius mažumų religiją, mažumas, etninės, seksualinės. Ir ši kategorija turbūt yra labiausiai, apie ją daugiausiai yra kalbama ir rašoma, tačiau didžiąją dalį sudaro įprastiniai vadinamai įtariamieji, kurie yra sulaikomi ir kuriems policija ir kalėjimų uh, darbuotojai taiko kankinimus, kad, išgaut, kad galėtų išgauti prisipažinimus. Antras dalykas, noriu kalbėti apie e, kankinimus kiekviename <clears throat> pasaulio regione. Ir čia reikėtų e, nepamiršti tam tikrus skirtumus tarp valstybių. Afrikoje diktatoriški ir autoritariniai režimai pavertė kankinimus tikrą e, represijų sistema, kuris yra saugumo aparato dalis. Amerikos žemynė etat, valstybės yra demokratinės, išskyrus Kuba, ir didžiojo dalyje valstybių yra priimti teisės aktai, kurie draudžia E, kankinimus vidaus teisėje, tačiau egzistuoja e, tam tikri netinkamo elgesio atvejai ir kankinimai. Azijoje <clears throat> kankinimai išlieka plačiai paplitę, kai daugelie šalių tai nėra laikoma nusikaltimu, nėra baudžiama. Ir e, teisėjai ir policijos darbuotojai yra prastai parengti, neapmokyti Ir dažnai e, kankinimai naudojami kaip baudžiamosios teisės tyrimų metodas. Magrebe ir artimuosiuose rytuose žlugus daugelio autoritarinių e, režimų vis dėlto įpročiai ir metodai nepasikeitė. Ir tas fenomenas jokių būdų nėra išgyvendintas. Ir dažnai e, teisėtvarkos institucijos naudoja kankinimus ir už tai nėra baudžiama. Ir galiausia Europos žemynė, e, ne, nepaisant to normatyvinio aiškaus labai reglamentavimo, yra atskirų atvejų, kai nudomi kankinimai yra užfiksuoti. Trečias dalykas tai yra klausimas, ar kankinimų mažėja. Iš e, jungtinių tautų 193 valstybių mūsų institucija AKAT išnagrinėjo apie šimtą valstybių narių, apie šimten yra kankinimai taikomi, tai yra vienoje iš dviejų valstybių, kurios sudaro jungtinės tautas. Ir nu, šis, nors dokumentų, dokumentų reglam, draudžiančių kankinimus daugėja, vis tiek šis klausimas išlieka. 153 valstybės iš 193, kurios yra jungtinių tautų sudėtyje, išlieka E, kankinimai ir nors e, yra prisimami tarptautiniai įsipareigojimai, kankinimai išlieka. Tai galima paaiškinti tokiamis priežastimis – inertiškumu, e, rutina, įsišaknyjimu kankinių kultūros ir ta sistema rodo, jog išlieka kankinimai net ir žlugus autoritariniams režimams. Tai taip pat susijęs su nebaudžiamumu, kuriuo naudojasi kankin, kankintojai. Egzistuoja galimybės nu, pasmerkti kankintojus, tačiau vyriausybės delsia ir nesiema nagrinėti nukentėjusių skundus. Taigi pasaulio žemėlapyje tikrai nemažėja kankinimų. Tai nėra nei izoliuotas reiškinys, nei sporadiškai išsibartęs Ši praktika yra gyvybinga ir iš tiesų kankinimai yra pasaulinis reiškinys. Europos parlamentas 2012 m. 13 gruodžio savo rezoliucijoje, kai kalbama apie 2011 ataskaitą dėl e, žmogaus teisių, 103 paragrafe sveikina gairių prieimimą ES trečiųjų šalių atveju, siekiant išgyvendinti trečiosiuose šalėse mm, kankinimus, tačiau e, ši rezoliucija ir primena tuos iššūkius, jog būtina didinti informatumą ir priemonės išgyvendinant kankinimus. Taip pat e, reikia atsižvelgti į šios problemos e, rimtumą ir E, yra komisija e, iniciatyva ėmėsi skirtą klausimo išgyvendinimo kankinimu. Ir taip pat aš siūlyčiau priimti e, rezoliuciją parlamente šio klausimo. Ačiū tau, ponas Tamu. Dėkoju, ponė Pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Yra labai svarbu, kad mes nagrinėjame šią temą, kankinimų temą, kad tą darome nuolat E, aš norėjau pakalbėti apie tam tikrus iššūkius ir galimybės, ypač kalbant apie Šiaurės Afriką, tai yra mūsų pietų kaiminystės šalis. Aš e, praėjus gal, norėčiau panalizuoti situaciją praėjus dviems metams po arabų pavasario įvykio, e, įvykių ir pakalbėti apie e, kankinimų e, klausimus Tunise, Libijoje. Tai yra pereinamo laikotarpio šalis ir manau, kad labai yra svarbu. Ir tai yra labai svarbu kalbėti apie bendradarbiavimą su šitom šalim, tuo labiau, kad e, mes įgyvendiname taip pat ir programas, ES programas. Kalbant apie e, kankinimų klausimą tame regione, e, liūdna žinia yra tai, kad kankinimas kol kas išlieka aktualus klausimas tame regione. Ir mes matome, kad tik tai pasikeitė e, kankinimų pobūdis. Mes susidurėme ne tik su e, politinių kankinimų, bet e, e, kankinimų klausimas išlieka taip pat ir tose šalise, kurios tarsi ir pasiekė progreso šiose sritise. Ir labai sunku susidaryti vieningą vaizdą dėl kankinimų situacijos. Tačiau kalbant apie šį regioną, reikia pasakyti, kad e, kankinimų tradicija yra labai įsišaknyjusi institucinėje to regiono valstybių sąrangoje, jų teisinėje sistemoje. Ir kova e, su e, kankinimais e, turėtų būti integrali pereinamojo laikotarpio valstybių vystimosi dalis. Ir todėl mes turime kovą su kankinimais taip pat siekti su pereinamojo proceso sėkme tose šalise. Mes e, turime, kalbėdami su Libija ir kitomis valstybėmis, į politinės diskusijas e, įtraukti e, taip pat ir kankinimų panaikinimą kaip svarbę perinamą laikotarpio proceso dalį. Ir kol kas mes, mūsų netenkina reformų lygis, tačiau vis tik tai kažkokie pokyčiai vyksta. E, Libijoje kankinimų klausimas lieka labai e, aktualus dėl to, kad ir revoliucinės grupės taiko tai e, savo praktikoje, karinės grupuotės, karinių grupuočių e, buvę nariai, sukarintų grupuočių buvę nariai taip pat patenka dabar į valdžios institucijas. Ir kai mes per e, įvairias misijas kalbame su tų grupių atstovais, mes bandame kalbėti apie žmogaus teisų universalumą ir liesti taip pat kankinimų klausimą. Situacija Libijoje yra labai sudėtinga, dėl to ji yra ir labai kritinė. Mes pastebėjome kažkokius judėjimus, kažkokius pokyčius, kuriuos e, inicijavo valdžios institucijos, vidaus reikalų ministerija. E, e, bando kriminalizuoti kankinimus, tai yra aišku pažanga, tačiau e, mes vis tiek turime labiau stiprinti supratimą, kad kova su kankinimais yra pereinamojo proceso dalis. Taip pat mes e, turime kalbėti su vietos e, grupėmis, su pilietinės visuomenės atstovais, aišku, su vyriausybės atstovais ir tose pokalbiuose mes sutarėme dėl dešimties punktų kovos su, su kankinimais. Ir aišku, yra e, svarbu, kad ir jūs, Europos parlamentas, nuolat keltų šitą klausimą, kad mes sukur, sukurtume tokią nuoseklę kovos su kankinimais politiką. E, žvelgiant į tą regioną, e, tas rytis, kur reiktų pakalbėti apie, apie sritis, kuriuose buvo pasiekta pažangos ir ką mums dar reiktų padaryti. Mes visų pirma turime e, dirbti prie to, kad būtų sukurta prevencinė įstatymų sistema. E, kol kas tame regione vyrauja E, teisinės pagalbos trūkumas ar apskritai teisinės sistemos veiklos trūkumas, kuomet yra netyria, pakankamai netyriami nus, nu, atitinkami nusikaltimai. Ir e, mes, kai stebime reformų procesus e, tose šalise, aš norėčiau pabrėžti, kad būtų svarbu, nedaryti spaudimo toms pereinamo laikotarpio šalims, kad e, dar nepablogėtų situacija, e, prieigos prie teisinės pagalbos situacija, nes kol kas tai yra jautri tema e, tose šalise. E, kalbant apie prevenciją, e, reikia kalbėti apie privalomą e, kovos su kankinimais protokolą. E, Mes e, pakankamai sėkmingai bendradarbiaujame su pilietinės visuomenės e, grupėmis e, šioje srityje net buvome surengę atitinkamą asamblėją. Manau, kad Europos institucijų parama taip pat turėtų būti labai svarbi šioje srityje. Toliau, kalbant apie tokias keletą, keletą kitų problemų, svarbiausias yra e, reformų procesas. Ir pagrindinį mūsų e, susirūpinimą kelia saugumo problemos e, tame regione ir e, žvalgybos veikla neturėtų pakeisti normalios teisinių institucijų veiklos, e, nors dabar tokie, tokios tendencijos tarsi pastebimos e, tose šalyse. Aš neseniai lankiausi Marokė ir, ir kalbėjausi su vidaus reikalų ministerijos atstovais ir e, jie pripažįsta, kad teisinė valstybė e, Marokė dar veikia gana silpnai ir e, e, kai pradeda veikti žvalgybos e, atitinkamos struktūros, tai tuomet apskritai ta e, teisinė valstybė neveikia. Ir, ta, ir reikia pasakyti, kad tokia situacija yra tipiška e, ir kitoms Šiaurės Afrikos šalims kalbant apie Libiją, mes matome, kad e, buvusių sukarintų grupuočių nariai e, tampa dabar valdžios institucijų atstovais ir e, kankinimų aukoms tai iš tiesų yra didžiulė problema, nes anksčiau jie bent jau galėjo kreiptis į valdžios institucijas, o dabar jie, jie mato, kad valdžios institucijose yra tie patys asmenys. Taigi tai yra esminė problema, ją reikia spręsti Ir jeigu mes norime e, siekti pažangos, vis tik reikia spręsti šias problemas. Žvelgiant į pereinamosius procesus Šiaurės Afrikoje ir žiūrint, pavyzdžiui, pereinamojo laikotarpio procesus Rytų Europoje arba e, Latino Amerikos šalise, Pietų Afrikos šalise, tai vienas pagrindinių skirtumų, kurių, e, kurį esu pastebėjęs, yra tai, kad e, E, kalbant apie tarptautinę teisę ir tarptautinės teisės standartus, tai turėtų būti palyginamasis progreso rodiklis. Mes turime kurti atitinkamą institucijų e, sistemą ir e, stengtis padėti toms valstybėms perėti nuo represinės sistemos prie teisinės valstybės sistemos. Ir mes turėtume čia gerinti žinias, teiktis, keistis patirtimi ir remti konstitucinę, konstitucinę sąrangą e, tose šalise. Ir paskutinis aspektas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, manau, kad vienas svarbiausių aspektų yra tai, kad jeigu mes norime pasiekti pažangos tame regione, mes turėtume remti stipres vietos organizacijas ir vietos veikėjus, kurie kovoja su e, kankinimais. Todėl mes ir kūrėme tokią, organ, tokį organizacijų tinklą, kuris padėtų e, e pereinamą laikotarpę visuomenėms ir, ir padėtų taikyti teisinės priemonės prieš kankinimus. E, taip pat norėčiau e, pabrėžti keletą dalykų svarbu sukurti atitinkamą teisinį pagrindą, pagal kurį e, galėtų veikti pilietinės visuomenės organizacijos. Pavyzdžiui, Egipte šiuo metu yra labai sudėtinga situacija. E, E, galbūt e, aš bijau, kad e, Egipto situacija gali, gali įkvėpti ir kitas to regiono šalis ir pilietinių visuomenio organizacija gali pablogėti. Taip pat turime stiprinti pajėgumus e, tose šalise. Pavyzdžiui, Libijoje mes surengėme mokymus kovoje su mokymais ir, ir iš tiesų to rezultatas yra, kad susidarė tokia neformali teisininkų grupė, kuri bando kovoti su kankinimais, bet jie vėlgi susiduria su saugumo problemomis. Taip pat mums reikia stiprinti pilietinę visuomenę tose e, šalise. Tai turėtų būti esminis mūsų tikslas. Na ir baigdamas norėčiau pakalbėti e, apie Birželio 26 dieną Birželio 26 diena yra tarptautinės paramos kankinimo aukoms diena ir manau, kad e, šią dieną mes turėtume kalbėti apie viešą pagalbą kankinimų aukoms. Norėčiau pakalbėti apie savo patirtį e, darbę su rytų Europos ir buvusios Sovietų sąjungos šalimis e, aš pats esu teisininkas ir tikiu teise ir noriu pasakyti, kad jeigu mes norime pasiekti sėkmės, mes turime skatinti visuomenės samoningumą, kad visuomenė suvoktų, kad kankinimai yra netoleruotini. E, ir todėl pereinama laikotarpio visuomenėse yra labai svarbu, svarbus darbas su augomis. aukomis. Matau, kad Manau, kad birželio 26 diena yra e, puikia diena e, tą daryti, pavyzdžiui, e, siūsti delegacijas į įvairias e, šalis ir e, taip pat svarbu, svarbu vaidmenį gali vaidinti menas, kultūra, įvairios meno formos, e, nes ir tokiu būdu galima sensibilizuoti visuomenę, parodyti jai, kad e, kankinimų aukos yra aukos, į juos reikia žiūrėti kaip į aukas ir mes jau turime tokios teigiamos patirties Bengazija. E, e, svarbiausia skatinti visuomenės samoningumą e, kovoje su kankinimais. Dėkoju, toliau steiksiu žodį poniai Deranžervai. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai, gerbėmėjai komisijos ir IVT atstovai. Aš su čia šiandien atstovauju IRCT, kankinimo aukų reabilitacijos tarybai, tai yra pasaulinis judėjimas, kuris veikia daugiau kaip 70 šalių. Per mūsų e, centrus visame pasaulyje mes dirbame, siekdami užkirsti kelią kankinimams ir prisidėti prie um, kankinimus išgyvenusių žmonių reabilitacijos ir jų poreikių. Ir, e, mes E, stengiasi, stengiamės sušvelninti tų kankinimų padarinius ir ir taip stengia, tai, užtikrindami visą veiksmų ciklą, tai yra prevencija, galima pasinaudo, galimybė pasinaudoti teisinėmis priemonėmis, rehabilitacija ir taip toliau. Tačiau tai reiškia, kad stengiantis e, e, užtikrinti tą rehabilitaciją mums reikia, e, mūsų darbas turi apimti ir žmogaus teisės, ir sveikatos apsaugą, ir vystimasi. Mes jau metus laiko dirbome ir Libijoje ir norėčiau pristatyti iššūkius, su kuriais mes susidurėme. Tai yra ilgalaikis darbas ir mes esame e, pasiryžę užtikrinti, kad e, e, būtų patenkinti kankinimus patyrusių aukų poreikiai kankinimų pasiekmes Libijoje e, yra susijusios su tuo, kad, kaip jau kolega mano, mano kolega sakė, kad e, tos e, nesteisingas, nederamas elgesys su žmonėmis Libijoje yra pripažįstamas. Reikia skatinti teisinės, teisės viršenybę ir taip pat atsako, atskaitomybę už kankinimus ir prevencinės priemonės toliau plėtoti. Ir mes susidurėme šioje šalyje su daugeliu iššūkių, tačiau dar galime, pas, turime, e, yra nemažai ir optimizmo teikiančių aspektų. Mes pradėjome prieš maždaug metus e, turėdami palaikydami mintį, kad reikėtų e, paremti E, prisidėti prie kankinimų reabilitacijos tarnybos Libijoje įkūrimo. Ir mūsų darbą įkvėpė ir buvo, e, tas darbas buvo finansuojamas Europos demokratijos žmogaus teisų priemonės fondo ir be tos paramos tai nebūtų buvę įmanoma, nebūtų buvę įmanoma užtikrinti reabilitacijos pastangų Libijoje kadangi Libijoje tokios struktūros iki šiol neegzistavo. Ir e, mums reikia e, laikytis, e, mums stengiantis padėti kankinimo patyrusiems asmenims reikia ir išorės impulsų. Ir mums reikia patenkinti visus tokių žmonių poreikius. Jiems reikia e, rasti prieigą prie pačių e, įvairiausių populacijos e, bendruomenių, tokių kaip moteris. Ir pavyzdžiui, viena iš tokių bendruomenių, su kuriomis mums yra prasminga dirbti ir gyvena viduje perkeltų asmenų stovyklose Tripolyje, netoli Tripolio. E, mes susidurėme su labai nemažai iššūkių. Turi, tai politinis ir saugumo kontekstas yra toks, kad e, vidaus konfliktai ir įtampa Libijoje yra, yra visiems žinomi ir iki pačių dienų tęsiasi ir mūsų darbas, e, mūsų darbuotojai dirba labai sudėtingomis sąlygomis, yra mažai apsaugoti ir dėl to mes susitelkėme į reabilitacijos E, pareigūnų e, e, komandos telkimą, tai būtų profesionalai, kurie dirbtų Libijoje prisidėdami prie tvarių veiksmų, kuriuos būtų galima vykdyti Libijoje. Taip pat reikėtų iš, E, stengtis užtikrinti e, kankinimų aukų poreikius įvairiais lygmenimis, užtikrinant deramą sveikatos apsaugą ir panašiai. Taigi sveikata tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, ypač psichinė sveikata. Ir jau e, pirmose mūsų darbo stadijose buvo aišku, kad yra labai nedaug išteklių, kuriais pasinau, būtų galima pasinaudoti siekiant patenkinti tokių kankinimo aukų reabilitacijos poreikius. Uh, Tad mums reikia mm, užtikrinti e, visas dermas paslaugas, jų teikimą ir taip pat e, didinti pajėgumus, tiekiant, e, siekiant šioje šalyje užtikrinti kankinimo aukų poreikius. Tad yra labai sudėtinga dirbti tokiomis sąlygomis, kai nėra jokio veiksmų koordinavimo šioje šalyje. Ir mes turime e, labai nedidelius, e, labai menkus ir informacijos e, pajėgumus, Ištek, ištekliai, kuriais mes disponuojame, taip pat yra labai nedideli ir dėl to mes laikomės penkių pagrindinių darbo aspektų, tai yra pajėgumų didinimo, tai yra kurti profesionalų centrus, kurie veiktų visame regione. Ir taip pat viešojoje ir privačiojoje e, ir viešame ir privačiame sektorije telkti visas turimas, e, visus turimus gebėjimus, e, taip pat vykdyti mokymus, vykdyti stebėseną įvairius centro darbuotojų vizitus po įvairius regiono kampelius ir profesionalų rengimą. Taip stengiantis užtikrinti, e, kad būtų e, laiku nustatytos e, kankinimo, nustatyti kankinimo aukų poreikiai ir stengiamasi kiek manome operatyviau joms, jiems padėti. Kitas aspektas yra tam tikrų paslaugų kankinimų aukoms e, užtikrinimas, e, tiesiogiai dirbant su jau egzistuojančiamis e, sveikatos apsaugos e, institucijomis ir su rehabilitacijos centru, kuris turės įsikurti Tripolyje. Tačiau, kaip jau minėta, mes disponuojame labai ribotais ištekliais ir taip pat dirbame labai sudėtingomis sąlygomis. Tačiau E, jau e, keletą e, kartų vykdėme įvairias misijas, kur, kurių rezultatai parodė, jog 6100 labai sudėtingų atvejų, kankinimo aukų, lygų atvejų turime šioje šalyje ir daugiau kaip 9 tūkstančiai auk, tokių aukų susiduria su labai gilia depresija. Trečias aspektas yra um, naujų paslaugų e, sukūrimas, tai yra e, padedant pacientams ir sukuriant atitinkamus e, pagalbos mechanizmus. Ir mes norime sukurti tokią komandą, kuri galėtų teikti tiesioginę paramą e, sveikatos apsaugos e, institucijose, e, ligoninėse, sveikatos centruose ir panašiai. Ir kad toms aukoms būtų padedama nuolatos, nepertraukiamai. Ir tokiu būdu mes norime užtikrinti aukštos kokybės sveikatos apsaugą, kiek manoma, mažesnėmis finansinėmis sąnaudomis. Ketvirtas aspektas yra um, sukurti tam tikrus rodiklius, e, kuriais būtų galima įvertinti tolesnius e, paramos kankinimo aukoms poreikius. Mes turime sukurti saugę, patikimą, standartizuotų duomenų sistemą. Ir tai, žinoma, labai ilgalaikis darbas turint omenyje, kad e, tokių duomenų rinkimas reikalauja ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis, e, mes dar e, turime surinkti labai daug informacijos, remdamėsi dabar turimas, turimais kriterijais ir kurti naujus rodiklius. Šiuo momentu yra dar labai sudėtinga konkrečiai apibriežti tokias tikslinės grupės ir įvertinti jų poreikius, kadangi, kaip jau sakiau, ištekliai nėra dar pakankami. Penktas aspektas yra tai, kad prisidėsime prie Libijos psichinės veikatos sistemos stiprinimo, bendradarbiaudami su kompetitingomis ministerijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, pasaulio e, sveikatos organizacija. Ir, um, norėt, norėtume skurti platesnį tinklą, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis tinklą, ir bendradarbiaudami su savo partneriais norėtume sukurti daugiametį e, psichinės veikatos profesionalų e, e, darbo programą, kuri prisidėtų prie jų darbo sėkmės ateityje. Ir pabaigoje reikia pasakyti, kad tam, kad tą darbą nuveiktume, reikia sėkmingai dirbančios komandos, vietoje dirbančios komandos ir yra plačiai pripažįstama, kad E, Libijoje dar tam kyla didelių kliūčių, e, mums reikia oficialių, e, gauti visus oficialius leidimus, kad galėtume laisvai veikti šioje šalyje. Ir tas oficiali registracijos procedūra pagal, jau po truputį baigėsi, tikimės, kad licencijas gausime greitai. Ir pabaigoje galiu pasakyti, kad mūsų e, darbo galimybės gerokai apribojo, e, buvo apribotos, buvo gerokai ribotos mūsų darbo pačioje pradžioje, tačiau e, laimiai dabar jau mes galime labai nemažai nuveikti, kadangi galime bendradarbiauti su savo partneriais Tripolyje ir taip pat ir Briuselyje. Ir jie mums stipriai padėjo. Ir dabar turime visą e, pilnu etatu dirbančius e, ekspertus Libijoje ir e, sukūrėme pagrindą, e, kurio remdamėsi galime užtikrinti e, tinkamą pas, rehabilitacijos paslaugų teikimą. Ir taip pat mūsų partneriai dirbantis Tripolyje e, ir taip pat už e, Libijos ribų stipriai prisideda prie e, mūsų e, darbo sąveikos. E, Ir būtina pabrėžti, kad mes ir toliau prisidėsime prie e, mūsų institucijos ir e, konkrečiai Libijos projekto fondo darbo šioje šalyje, kad būtų užtikrinta e, kankinimo aukų, parama kankinimo aukoms. Ir tam reikia laikytis bendro požiūrio, visapusiško požiūrio Ir suvo, reikia suvokti, kad kankinimai yra, turi būti nuolat fiksuojami ir reikia stengtis vykdyti jų prevenciją, o ne tik tai kovoti su padariniais. Dėkui. Eh, Dėkoju, šį kartą kalbėsiu vokiškai, norėčiau visiems padėkoti už jūsų pasisakymus. Eh, Pone Antoni pasakė, kad pasaulyje tarsi vyrauja tokia tendencija, kad kankinimai ir žeminantis elgesys, tokie atvejai vis, jų skaičius vis auga, o tai iš tiesų mus gazdina. Nes jeigu pasižiūrėsim, tai aš manau, kad e, kankinimo, kankinimo esmė yra tai, kad per kankinimus pasireiškia, kad valstybė į žmogų žiūri ne kaip į žmogų, o į kaip daiktą ir e, mums tarsi ir pavyko pasiekti pažangos. E, anksčiau e, politiniai valdovai buvo didžiavosi tuo, kad jie galėdavo nukankinti savo politinį priešą. Dabar mums pavyko pasiekti to, kad e, yra slepiama tai, kad kažkokie priešai yra e, kankinami. E, bet e, kol kas mes nepasiekėme pažangos dėl e, tų kankinimų panaikinimo ir mirties bausmės panaikinimo. Todėl e, man atrodo, kad yra labai svarbu, kad jūs savo pasisakymuose atkreipėte dėmesį į skirtingus, dal, į skirtingus dalykus, e, į kuriuos mes turėtume atkreipti dėmesį, kur turėtume dar labiau padirbėti. Čia parlamente e, praėjusiais metais ir, ir e, dar anksčiau mes e, turėjome daug galimybių sustikti su naujaja Tuniso valdžia ir jos atstovais ir man e, nuolat, nuolat aš iškeldavau klausimą, kaip jie reaguoja į kankinimų uždraudimus. Man atrodo, dabar Tunise net ir pagal konstituciją yra uždrausti e, kankinimai. Ir man atrodo, kad dauguma žmonių, kurie dabar yra Tuniso valdžioje, patys yra kankinimų aukos ir todėl yra labai įdomu, kad jie sako, kad oficialu, e, oficialiai dabar e, kankinimai yra uždrausti, tačiau tam tikri e, valdžios veikėjai nesilaiko to draudi, draudimo. E, bet tam tikrą prasme vis tiek vyksta kažkokie politiniai pokyčiai. E, norėčiau padėkoti poniai e, Derenžervė už, už jūsų inicijuotą, už, jūsų vadova, ta, už tą projektą, kuriam jūs vadovaujate. E, nes e, iš tiesų jūs pasiūlėte tą projektą dėl to, kad Libijoje labai dažnai kalėjimuose buvo e, kankinimo, kan, kankinimai taikomi ir buvo bandoma inicijuoti tokią traumų terapijos centrą, tačiau į tai valdžios atstovai nereagavo. Taip pat buvo labai e, sudėtinga kalbėti viešai apie tai, kaip kanki, buvo kankinami, pavyzdžiui, vyriškos lyties kalinami asmenys. E, prieš paskelbdama diskusijos pradžią aš dar norėčiau kreiptis į ES e valstybės nares Aš žinau, kad yra jungtinių tautų savanoriškas fondas, e, pagalbos kankinimo aukoms fondas ir aš norėčiau kreiptis į visas valstybės nares. 2012 metais, jeigu aš gerai atsimenu, buvo pažadėta, kad e, visos valstybės narės 8 e, milijonus eurų skirs į tą e, savanorišką fondą. Kol kas tik 8 valstybės narės E, sumokėjo į tą fondą ir e, buvo surinkta tik 1,7 e, milijonų eurų suma. Taigi čia dar reikia daug ką nuveikti, būtų labai svarbu paremti tą fondą. Taip pat kitas dalykas, kurio jūs nepalėtėte, yra kitos žmogaus teisų ir kovos su kankinimais organizacijos. Jos yra paskelbę savo viešus pareiškimus, galbūt čia EIVT atstovas galėtų tai pakomentuoti. E, galbūt jūs galėtumėte pakomentuoti, kaip e, yra įgyvendinamos kovos su kankinimais direktyvos e, ar gairės, nes kol kas kitos tos visuomeninės organizacijos tarsi kritikuoja, kad jos nepakankamai tinkamai taikomos ir manau, kad reikia aptarti šiuos dalykus, nes mes čia kalbame apie e, specifinę atskirų šalių situaciją ir matome, kad kol kas yra per mažai pažangos e, siekiant kovoti su kankinimais. Taip pat tos nevyriausybinės organizacijos e, kritikuoja, kad e, dažnai ir kad kohom taip pat neskiria pakankamo dėmesio kovai su kankinimais. Taip pat būtų labai svarbu, kad e, visas tas analizės, e, kurias jūs esate atlikę šioje e, srityje, aš čia kreipiuosi į EIVT atstovus, kad jūs pristatytumėte tų analizų, tų tyrimų rezultatus, kad mes galėtume tai atspindėti savo pranešimu. Pranešimą rengia mūsų kolegės iš socialistų ir demokratų kartu e, frakcijos ponė Dekaiser, kur yra pranešė, labai dėmiai klausėsi jūsų pareiškimų. E, vėliau aš ir jums suteiksiu žodį, ponė Kaiser. Oui, vous n'avez encore rien par écrit parce que... Dėkuoju, kol aš turbūt raštu galėčiau štai atsakyti. Jūs e, raštu gausite mano atsakymus, aš atidžiai klausiausi į tai, kas buvo pasakyta, dėkoju dalyviams už pateiktus pasisakymus. Kaip ir jūs, pirmininkė, mane labai paveikė ponios Antony pasisakymas, kuris parodė, kokiu mastu Yra to trukis tarp veiksmų, konvencijos pasirašytos, deklaracijos padarytos, o tankinimo praktika išlieka. Įgyja netgi naujas formas ir jinai vis dar išlieka pasaulyje dėl labai vairių priežasčių ir motyvų. Tai, kad jog yra daugiau, daugiau kankinimų, pasaulyje ir ypač įprasti, įprastiniai kaliniai, ne kažkokie politiniai, o tiesiog sulaikyti pagal bendrą teisę kaliniai taip pat yra kankinami. Ir tokius kankinimus yra žymiai sunkiau atsekti, e, turint galvoje mūsų santykius su tam tikromis vyriausybėmis. O labiau yra matomi tie kankinimai, kurie vykdomi politinės opozicijos ar profsąjungos savo atveju. atveju. Aš turiu klausimą. Aš jau labai seniai domiuosi kankinimais, kurie yra taikomi vaikams. Ir aš norėčiau žinoti, ar tarptų trijų mūsų dalyvių, iš jūsų, ar jūs turite informacijos. Afrikoje aš žinau, žinau informaciją, jog E, auga kankinimai vaikų atžvilgių. Yra tam, tikri, tam tikros religinės bendruomenės apkaltina raganavimu vaikus. Ir ta vaikų dalis nėra apsaugota nuo kankinimų. Galbūt jūs turite kažkokios kitos papildomos informacijos šią temą. Taip pat. Certainement pas que des, des églises. Euh... Yra tam tikros religijos bendruomenės, kurios naudoja labai keistą praktiką, labai kankinimus naudoja, kurios, kankinimus, kurie baigėsi netgi vaikų mirtimi. Aš norėčiau žinoti, ar, ar tarptų kankintojų, kuriuos jūs žinote, kuriuos stebite, Ar jūs darote tam tikrą klasifikavimą tiek nukentėjusių, tiek kankintojų, ar jūs turite informacijos apie tai? Yes, I know you are burning to answer, uh, but uh, we, I, uh, we ask all the parliament. Žinau, jog jūs labai norite atsakyti, bet pirmiausia, mes išklausysime parlamentarų, paskui išorės veiklų tarybos atstovų ir tik tai pabaigoje mūsų sesiją suteiksime žodį atsakymams. Dabar ponui Kazak žodis. Благодаря много, госпожо председател. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti štai ką. Man buvo labai lamu išgirsti tą informaciją, išsame kokybišką informaciją iš mūsų svečių. Be abejo, kankinimai yra labai sunki problema visame pasaulyje, ypač e, pietų viduržėmio jūros regiono šalyse kaip europarlamentaras iš Bulgarijos galėčiau pasakyti, jog per daugelį metų mes buvome liudininkais siaubingų kankinimo atvejų Libijoje. Kadafio režimas taikė siaubingus kankinimus Keletą bulgarų kilmės medicinos seserų buvo apkaltintos apkrėtusios Libijos vaikus AIDS. Buvo naudojami kankinimai siekiant išgauti prisipažinimus iš tų medicinos seserų. Žinoma, to nebuvo įmanoma padaryti Tačiau tos medseserys patyrė didžiulius, didžiulius, didžiulės kančias. Tikrai yra siaubinga matyti, kad tie žmonės, kurie vykdė kankinimus praeitį, jie vis dar užima labai svarbias pozicijas. Pone Antonė kalbėjo apie inerciją kaip vieną iš pagrindinių priežasčių, dėl ko dar išlieka kankinimai, inertiškumą. Taip pat įminėjo nebaudžiamumą kaip dar vieną faktorių. Nepaisant tarptautinės teisinės sistemos ir nepaisant priimtų deklaracijų, jog to neturėtų būti, jog imtasi priemonių, pasirašytos įvairios e, konvencijos, tačiau vis dar egzistuoja netitikimas tarp žodžių ir politinės valios, siekiant išspręsti šią problemą. Mes diskutuojame, pasirašome įvairius priekybinius susitarimus su čia minėtomis šalimis. Pavyzdžiui, išsamus e, laisvos priekybos susitarimas pasirašytas su daugeliu šalių. Tačiau mes turime reikalauti, jog politinė dalis tokių susitarimų kad į tą dalį būtų įtraukti straipsniai, pagal kurios reikalaujama laikytis nesmurtingo elgesio ir žmogaus teisų laikymosi. Tokios garantijos turi būti numatytos. Mums, žinoma, trūksta laiko. Norėčiau e, paklausti prelegentų. Pono Staberok ir ponios Antoni, Jie minėjo, kaip yra svarbu, kad tose šalise policija ir saugumo pajėgos ir teismų sistema turėtų, mes turėtume labai aktyviai su jais bendradarbiauti, siekiant nutraukti kankinimų praktiką, kad kankinimai nebūtų naudojami kaip metodas išgauti prisipažinimus arba gauti kažkokios svarbiaus informacijos, arba kad kankinimai nebūtų naudojami terorizavimui ar bauginimui žmonių, kurie, tų žmonių, kurie yra nepatogus, nepriimtini totalitariniams režimams. Yra nepriimtina ir smerktina naudoti kankinimus kovojant su politiniais oponentais. Mes turime pabrėžti visą tai Ir kai aš sakau mes, turiu galvoje Europos parlamentą, bet taip pat ir Europos išorės veiksmų tarnybą. Jeigu jūs turite kokiu nors konkrečių minčių, kaip būtų galima e, sutelkti mūsų pastangas kovoje su kankinimės, mes mielai jūs išklausytume. Dabar žodis Ana, o po to Nikol. Prašau abiejų kalbėti trumpai. Žinau, Ana, jūs pranešėja Libijos klausimais Bet mes turime šiandien laiku baigti mūsų posėdį, nes jau vakar jau du kartus paprašiau vertėjų dirbti ilgiau. Žodis Anai. Iš tiesų negirdėjau visų pasisakymų, bet tai, ką aš išgirdau, ką jūs pasakėte apie Libiją, tai visiškai atitinka tai, ką aš žinau, ką aš patyriau iš savo apsilankimų Libijoje iš tiesų kankinimų lygis e, yra randas e, tarp visų Libijos gyventojų. E, tai palėtė visus gyventojus. Aš tikiuosi, kad jūs bendraujate su Europos išorės veiksmų tarnyba, kad ir jūs gaunate leidimus iš jų, kad galėtumėte ten veikti. Aš tikiuosi, kad EIVT jūs finansuoja jūsų veiklą dėl to, kad manau, kad čia kaip tik yra sritis, kurioje turėtų veikti Europos, Europos išorės veiksmų tarnyba. E, mūsų veiksmų reikia e, Lib, Libijos žmonėms. E, tai turėtų būti vienas iš mūsų pagrindinių prioritetų, kaip ir pasakė ponas Kazakas, e, mes turime e, E, padėti Libiams kurti naujas saugumo pajėgas pagal atitinkamas gairias. Tai yra ilgalaikis e, procesas netgi tokioje šalyje kaip mano šalis iki šiol e, policininkai. Policininkai kartais kaltinami kankinimu iki šių dienų. E, E, o šalise, kur padaryta tokia žala, kai padarė Kadafio režimas e, ir kur buvo įsišaknyje kankinimai, tai e, pagrindinis mūsų prioritetas, pagrindinis mūsų ilgalaikis tikslas būtent ir turėtų būti daryti viską, kad sumažintume kankinimų kad su, išnaikintume kankinimus. Pone Kilnilsen. Ačiū, aš noriu atsiprašyti, kad nedalyvau jums pristatant jūsų pasisakymus, ne dėl to, kad tai manęs nedomintų, bet aš kitoje, kitame komitete dalyvavau. Aš norėčiau priminti, jog Europos Sąjunga finansuoja nemažai darbų vykdomų kovai su kankinimais, tačiau man susidaro įspūdis, kad aukštesnėme politinėme lygyje, ar tai galėtumėm apie Europos komisiją ar išorės veiksmų tarnybą, kankinimų klausimui nepakankamai skirima dėmesiu. Aš manau, kad reikėtų e, didesnės pažangos siekti sprendžiant šią problemą. Tai yra fundamentali problema. Aš norėčiau, kad e, šis e, klausimas taptų labiau prioritetiniu, kad vieš, viešai pasisakytumėm ES lygių, ES komisijos lygių. Aš pritariu tą, ką sakė ponia Dekaiser, dėl vaikų kankinimų, tai pati baisiausia kankinimų forma. Uh, Aš taip pat uh, suprantu, kad yra kankinami ir netinkamai elgiamėsi su vaikais Palestinos kalėjimuose. Ir Palestina esu susipažinusi su šeimomis, kurių e, vaikai buvo kankinami, netinkamai su jais elgiamas ir tai yra tikrai didžiulė problema. Aš pritariu taip pat kas, tam, ką sakė Ana. Kai kalbame apie demokratiją, tai yra nepriimtina. Deja, kai kurie režimai nesilaiko žmogaus teisių. Uh, kai kalbama apie demokratiją, ES negali e, pritarti tokiems dalykams. Izraelio aukščiausias teismas leido kankinimus, e, kvalifikuodami tai kaip e, nuosaikę fizinę priespaudą, nuosaikų fizinį spaudimą. Manau, kad tai yra nepriimtina. Ačiū. Thank you. Uh... Dėkui, Nikol. Pirmasis tavo klausimas puikiai suteikia progą e, perduoti žodį poniai Leslie Piera, DEFCO atstoviai, ir ponui Michael Swan. Nes pradžioje jūs sakėte, kad jums susidaro įspūdis, jog reikėtų didesnį prioritetą teikti e, e, kankinimo panaikinimo klausimui. Taigi, prašau, ponė Madanė, prie. Ačiū pirmininkė, kad šiandien mus priėmėte savo komitete. Dėkuoju kalbėtojams, kurie pristatė savo darbo rezultatus, pasidalino patirtimi. Labai sunkiame kontekste, kaip mes girdėjome, ir šis klausimas, jo negalima nepakankamai įvertinti, nes kiekvieną dieną žmonių gyvenimas yra pavojoje. <clears throat> Ir vykdant tos projektus taip pat pavojus yra. Norėčiau keletą klausimų pristatyti, kurie papildytų šiandien išklausytus pranešimus. Pirmiausia, kova su kankinimais yra vienas iš prioritetų, kalbant apie priemonės užtikrintas demokratiją ir žmogaus teisės. Tai yra svarbi priemonė. 7 procentai priemonių yra skirti e, projektams uždraudžiantiems kankinimus ir netinkamą elgesį. Europos Sąjunga yra turbūt lyderė, kartais jinai yra vienintelė vykdant tuos projektus. Taip pat svarbu e, remti nukentėjusius nuo kankinimų ir taip pat jų šeimas, kad būtų galima užtikrinti nukentėjusių nuo kankinimų teisės. Nuo 2007 metų yra daugybė šimtų reabilitacijos centrų pasaulyje įsteigta. Yra specializuotos paslaugos teikiamos e, psichologinės, e, medicininės ir ekonominės Yra finansuojami projektai, informatumo didinimo kompanijos rengiamos e, pilietinės visuomenės organizacijose siekiant išnaikinti kankinimus ir netinkamą elgesį. Taip pat ES šiuo metu pradeda naują projektą 20 milijonų eurų siekiant holistinio ir integruoto požiūrio kovojant su kankinimais. Mūsų uh, strategijos linija yra toliau vystyti e, mūsų požiūrį, skatinti prevenciją, smerkimą, dokumentų kaukimą, e, nagrinėjimą teismuose e, bylų ir nukentėjusių reabilitaciją. Čia reikia užtikrinti partnerystę tarp nevyriausybinių organizacijų, kurios specializuojasi atskirose srityse Ir vienas iš pavyzdžių yra e, projektas e, vykdomas Libijoje, kurią vykdo Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonė. Reikėtų remti tokius projektus visame pasaulyje. Ir tie pasauliniai projektai, dauguma, dauguma jų yra valdomi iš Briuselio, vykdomi visame pasaulyje. Šiandien apie 30 procentų projektų yra vykdoma visame pasaulyje. 2007 metų mūsų kova siekiant išnaikinti kankinimus. E, apie 80 milijonų eurų yra skiriama šiom strategijom. Esame įsitikinę, kad ateityje ta parama, kurią būtų galima teikti kovoje, kad tai leiks e, prie to prisidės ir nauja priemonė, kuri bus pradėta vykdyti 2014 metais. Ir taip pat aš vertinu, nu, noriu išsakyti įvertinimą ir pagarbą tiems žmonėms, kurie kasdien dirba šioje srityje patys e, rizikuodami savo sveikatą ir gyvybę. Dėkuoju dabar EIVT atstovas, panas Von. Ačiū. Aš supratau, kad laiko daug neturime, todėl siteksiu į pagrindinius dalykus. Pirmiausia, dėl EIVT vaidmens ir raginimo e, šiai tarnybai prisidėti prie e, pilietinės visuomenės pastangų stengiantis e, padėti toms kankinimo aukoms. Tai ir kankinimas tai yra tikrai netoleruotinas. E, reiškinys ir pilietinės visuomenės e, organizacijos čia atlieka labai esminį vaidmenį, keičiant e, paradigmas tose visuomenėse, kuriuose iki šiol e, šis reiškinys egzistavo. Aš manau, kad yra akivaizdu, jog saugikliai, teisinės, teisiniai mechanizmai, kurie buvo svarstomi čia kalbėjusiųjų, turi būti grindžiami e, platesni, platesniais, e, kažkokiais, taip, turėti platesnį pamatą, kurį remtų ir pilietinės visuomenės. Uh, Daugelis e, narių e, minėjo, kad ES nepakankamai daug daro šioje srityje, kad kovas su kankinimais nėra prioritetinės sritis ir mažai telkiamasi, mažai dėmesio kreipiama į šią sritį. Aš norėčiau įsijungti į diskusiją, e, pabrėždamas, kad kai šios pakomitečio e, nariai pareiškia tokius dalykus, e, tai nėra tiesa. Kankinimai tai yra absoliutus prioritetas ES politikoje ir dėl to jungtinės tautos kasmet uh, netgi atsilieka nuo e, Danijos, kuri pirmauja e, kovoje e, su kaikiniu, tai yra savo veiksmuose šioje srityje. Ir vis, visa tai aiškiai išdėstyta strateginėje žmogaus teisų programoje ir veiksmų plane. Tai yra, kad kankinimai yra vienas iš mūsų politikos prioritetų ir taip pat gairėse, kurios e, detaliau išdėstytos, kuriuose detaliau išaiškinama, kaip konkrečiai mūsų veiksmai praktikoje turėtų atrodyti. Kaipgi mes tą darome? Pastaruosius keletą metų mes susikūrėme naujas priemonės, viena iš jų yra valstybių narių strategijos. Aš e, šyrit pasižiūrėjau konkretesnį informaciją ir matau, kad maždaug šeš, 60 e, valstybių e, kova su kankinimu yra viena iš prioritetinių sričių e, įtrauktų į jų strategijas. Ambasadoriai ir delegacijų vadovai iš tų 60 šalių pabrėžia tai kaip vieną iš prioritetinių sričių ir tai daug ką pasako. Ir de, iš 90 šalių 11 šalių e, taip pat e, kova su kankinimu e, yra vienas iš svarbiausių dalykų, su, kurie, kurie yra sprendžiami vykdant nacionalinę politiką. Taip pat galiu minėti ir įvairius, įvairias teisinės reglamentus, kaip, pažiūrėjau, 2005 reglamentą, taip pat E, buvo iškeltas klausimas, kiekgi ES daro, stengdamasi prisidėti prie EIDHR. E, Ar timiausia trečiadienį, kai bus e, minima ta tarptautinė diena, bus pateiktas pareiškimas, paskelbtas pareiškimas, kuriame bus dar kartą pabrėžiamos mūsų pastangos šioje srityje. Yra puiku, kad parlamentas ketina e, parengti e, rudenį e, pranešimą šiuo klausimu ir aš manau, kad visiems mums yra aišku, jog nieko nedarimas yra mūsų priešas, mums reikia E, neužmerkti akių į e, nuolatinius pranešimus apie vis e, naujus kankinimo atvejus. Taigi čia tikrai dar daug reikia padaryti, tačiau Mums tiesiog reikia išlikti budriems ir daryti toliau viską, kad kovotume su šio reiškiniu. Ačiū, ponai Suon. Aš galiu Jūs patikinti, kad mūsų komiteto nariai suvokia, jog e, tai yra labai prioritetinės rytis ir daug yra daroma, tačiau e, daugelis nevyriausybinio organizacijų konkrečiai dirbančių šioje srityje galėtų padėti mums išsiaiškinti, kaip tas prioritetinės rytis yra e, įgyvendinama, kokios priemonės yra e, taikomos. Mes iš tiesų parengsime pranešimą, kuris padės mums šį klausimą iškelti dar aukščiau į mūsų darbo atvarkę. Ir dabar labai griežtai elgsiuosi, buvo pateikta klausimų su poniai Antoni ir ponui Stavrok Jūs kiekvienas iš jūsų turėsite po porą minučių, kadangi mes dar turėsime svarstyti kitą pranešimą šiandieną. Taigi prašau, ponė Antoni. Ahol, uh... Ačiū, aš suteiksiu žodį generaliniam, de, de, e, e, generaliniam direktoriui, kuris, akat, kuris atsakys į klausimus. Ačiū. Pirmiausia, pirmas klausimas dėl vaikų kankinimo. Reikėtų žinoti, jog apskritai kalbant, kankinimas nėra, nėra labai, neturime labai daug statistikos, neturime tos statistinės informacijos pagrįstos skaičiais dėl vaikų kankinimo. Dėl Palestinos vaikų žinome tokius faktus, taip įvyksta ir vaikai yra yra <clears throat> traktuojami kaip tam tikrų maištų dalyviai, Ir vos ne taip pat su jais elgiamasi kaip su suaugusiais asmenimis, labai daug yra mažamečių, e, įkalintų daugelio pasaulio vietų. Ir tos sąlygos e, labai baisios laikinimo ir dažnai yra kankinami, mažų mažiausiai yra labai netinkamai ir nežmogiškai elgiamasi su įkalintais nepilnamečiais Ypač tai yra susijęs su reiškiniu, kai e, vaikai, vaikai yra paverčiami karais, vaikų karių atveju, kai jie dalyvauja kariniuose veiksmuose, jie yra rengiami, e, ruošiami būti kariais. Ir taip pat kitas e, gana dažnas atvejis yra vaikų kankinimo, kai vaikai kankinami matant jų tėvams, tokiu būdu darant psichologinį spaudimą tėvams. Tai vyksta masiškai Sirijoje. Kai vaikai yra kabina, kankinami prieš, prieš savo tėvus šeimų akivaizdoje darant tokį spaudimą. Uh, Pirmkia, aš tik noriu pasakyti, 26 birželio, tai yra paramos kankinimo koms diena, mes organizuosime konferenciją dėl vaikų karių ir ten taip pat bus nagrėjimas ir aspektas vaikų kankinimo. Thank you, and now I give... Dėkuoju, dabar sutiksiu žodį Kitus klausimus dvišaliai turėsite atsakyti. Dabar žu, ponui Staberok Buvo klausimas dėl teismų policijos saugumo darbuotojų prisipažinimų pagrįsta sistema. Ką reikėtų apie tai dalyti? Tai yra didžiulė problema visame pasaulyje ir aš tikiuosi, kad tai yra viena iš tų sričių, į kurią atkreipsite dėmesį savo pranešime. Tai nėra klausimas susijęs tik tai su politiniais oponentais, politinė opozicija. Savo darbę mes dažnai matome kad e, ten kankinimai yra prilyginami politinėms represijoms. Tačiau dabar mes matome, kad kankinimai taikomi ir tiems, kurie netaip, netaip plačiai matomi. E, ir ne vien politinė, politinių paskatų veikiami, e, ne, ne vien dėl politinių paskatų yra naudojamas kankinimas. Manau, jog būtų labai svarbu, kalbant apie tą dieną, e, tarptautinės paramos kankinimo koms dieną, Um, and you also mentioned um, the question of... Fondas skirtas kankinimo aukoms turbūt turės būti uždarytas, nes labai mažai įnašų į jį yra įnešama. Daug yra dokumentų yra parengta, jūs kalbėjote apie laišką nevyriausybinio organizacijų. Uh, Mes norėtume daugiau matyti prasmingo dialogo, kaip faktiškai yra gyvendamos tos priemonės. Buvo 90 šalių paminėta tame regione, kur naudojami kankinimai. Mes norėtume žinoti daugiau informacijos, nes aš manau, jog, žinau, jog kankinimų tema tikrai nusipelno daugiau dėmesio. Ir paskutinė pastaba. Libijos projektas yra finansuotas tos europinės priemonės demokratijos ir žmogaus teisėms užtikrinti. Mes turime daugiau dirbti kovos su kankinimais srityje. Ir taip pat noriu paprašyti, kad tarama, parama būtų ir toliau tesiama. Jeigu dirbate tokiuose vietose kaip Libija ir, ir panašiuose, tai yra pavojingas klaus, darbas, jį labai sunku iš anksto planuoti, dažnai reikia daryti pakeitimus, elgtis lankščiai dėl saugumo situacijos Taip pat reikia elgtis labai apdarai. Ačiū. Ačiū visiems keturiems kalbėtojams, dalyviams, kurie leido mums išgirsti informaciją ir tai padės mums formuoti mūsų politiką. Dabar galiu perduoti, perduoti žodį mūsų vicepirmininkui ponui Kasakui, nes aš turiu kitame posėdė dalyvauti. Aš taip pat esu įsipareigojusi prieš vertėjais jau vakar, jie buvo paprašyti du kartus ilgiau dirbti, todėl aš jūsų paprašau, kad baigtumėte darbą taip, kaip numatyta pagal darbo tvarkį. Oui, euh, on continue avec le... Tęsime paskutinį mūsų darbo atvarkės klausimą nagrinėti. Antras pasikeitimas nuomonėmis dėl ponios Gomes pranešimo korupcija viešajame ir privačiajame sektoriuose ir e, korupcijos poveikis žmogaus teisėms trečiosiuose šalise. Dabar suteiksiu žodį Pone pranešėjai, poniai Gomes. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie mano darbo teikdami e, labai prasmingus pakeitimus. Jie atsispindi mano tekste. E, matau, kad e, mes e, sutarėme dėl esminių dalykų, dėl to, kad ES turėtų būti sažiningesnė, turėtų e, daryti daugiau kovoje su korupcija ir skatindama skaidrumą ir gerą valdyseną. Manau, kad tie pakeitimai, kurie, e, kuriuose buvo įvairūs skaičiai iš įvairių šaltinių dėl, dėl korupcijos, tai to nebuvo pirmoje mano teksto versijoje. Taip pat, prie, e, e, taip pat pranešimą papildžiau um, savo pačios parašytų tekstų apie mūsų finansinės institucijas, nes man atrodo, dabar paskaičius tam, tikrų, tam tikras studijas, Iš tiesų mes e, e, turime siekti didesnio sažiningumo, taip pat ir savo finansinėse institucijose siekti daugiau priežiūros, e, daugiau skaidrumo, jeigu mes norime kažką nuveikti trečiosiuose šalise. Ir aš čia, pavyzdžiui, kalbu apie Europos investicijų banką ir aš tiesiog norėjau pasidalinti savo minimis Šiuo metu aš rengiu kompromisinius pakeitimus, vėliausiai rytoj visi juos gausite, nes mes planuojame kitą savaitę surinkti šešėlinių pranešėjų susitikimą. Dėl tam tikrų ginčytinų klausimų, man atrodo, vienas e, svarbus dalykas yra tas punktas, kuriame kalbama apie pasaulio banko rekomendacijas. Ir Aš e, čia nurodysiu tuos dokumentus, kuriais rėmiausi, bet aišku sieksiu kompromiso su kolegomis. kad e, galėtume kalbėti apie tuos esminius dalykus, bet galbūt apie tai bus galima pakalbėti po uh, E, šešėlinių pranešėjų susitikimo. E, toliau kitas e, ginčytinas klausimas yra e, turto reikalavimai, bet manau, kad dėl šito klausimo mums pavyks susi, susitarti. E, kalbant apie kovą e, su korupcija, manau, kad apskritai tai yra e, sritis, kurioje mes galime kalbėti bendra kalba ir galime rasti bendrą poziciją. Aš, kaip jau minėjau, esu labai dėkinga visų kolegų, už visų kolegų įnašą teikiant pakeitimus. Dėkoju. Madame, Madame Gomes. Dėkoju, ponė Gomes. Norėčiau tik pridurti, kad buvo pateikta 129 pakeitimai iki šiol ir kad šešėlinių pranešėjų posėdis įvyks Jame bus kalbama apie, būtent e, apie tos pakeitimus, bus bandoma rasti kompromisinius pakeitimus. Tas šešėlinių pranešėjų susitikimas vyks birželio 25 dieną nuo 12.30 iki 13.30. Šiuo metu salėje yra tik du šešėliniai pranešėjai, tai jiem ir suteiksiu žodį, pirmiausia žodis ponui Preda. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai Gomeš už jos nuveiktą darbą. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad dauguma pakeitimų, to, tokia pakeitimų dauguma rodo, koksai aktualus šis klausimas yra mums visiems. Ir e, aš pats asmeniškai, aišku, ne, ne, ne, galiu pasakyti, kad nesitikėjau 129 pakeitimų, bet manau, kad tokia pakeitimų gausa yra geras ženklas. Uh, e, kalbant apie pakeitimus, aš manau, kad kova su korupcija turėtų vykti ne tik nacionalinėme, bet taip pat ir tarptautinėme ligmenyje. Ir tai aišku yra didelis uždavinys ir todėl ES turėtų imtis konkrečių veiksmų ir jinai gali e, imtis konkrečių veiksmų, kad e, kovotų su korupcija. Taip pat manau, kad šitas pranešimas e, turėtų gerbti ES teisės aktus, kuriuose reglamentuojama kova su korupcija. E, bet be, be tų teisės aktų taip pat turėtume inicijuoti kažkokias e, konkrečias priemonės, kurios padėtų pagerinti tuos egzistuojančius teisės aktus. Pažvelgęs į tuos pakeitimus, e, galiu pasakyti, kad kad e, kai kada mes tiesiog kiekvienas nagrinėjame savo mylimiausią temą pakeitimuose ir nebūtinai ją siejame su kova su korupcija. Bet e, kaip ir jau minėjo pane Gomeš, aš manau, kad mum, jai pavyks parengti kompromisinius pakeitimus, o jie prisidės prie to, kad e, šitas pranešimas gerbs egzistuojančius teisės aktus. E, šiame posėdėje mes jau nekartą esame minėję, kad yra politiškai jautrių klausimų. E, pavyzdžiui, kad ir kai kalbėjome apie Sahelio regiono e, problemas, ten, pavyzdžiui, ta, ta e, dalis apie vakarų Saharą įrodė, kad tos temos yra jautrios ir juk diskusijose mes ir kalbėjome apie vakarų Saharą vietoj to, kad kalbėtume apie Sahelio regioną. Todėl manau, kad kalbėdami apie korupcijos poveikį žmogaus teisų situacijai trečiosiose šalise, mes turėtume neturėtume kalbėti apie visas kitas temas, kurios e, kažkam patinka, kurios e, kažkam yra mielos, e, o kalbėti apie esmę. Savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad aš palaikysiu visus pakeitimus, kurie sieks gerinti taisyklės, teisės, teisinės nuostatas, kad, kurios padėtų e, geriau koordinuoti kovą su korupcija. Manau, čia turėtų būti mūsų vardiklis. Ačiū ponui Preda už jūsų paminėtą poziciją. O dabar suteiksiu žodį poniu Demas Meker iš Žaliųjų frakcijos. Ačiū, ponė pirmininkė kalbėsiu olandiškai. Ir aš norėčiau pirmiausia padėkoti poniai Gomes, pranešėjai ir kitiems kolegoms, kurie dirbo prie šio pranešimo, pateikė savo pakeitimų pasiūlymus iš žaliųjų pusės. Jau pirmosios diskusijos metu aš sakiau, e, E, taigi mes e, e, nebuvome linkę teikti jokių pasiūlymų, kadangi tekstas buvo labai subalansuotas, tačiau turime pastabų. Pavyzdžiui, trūksta skaičių pirminėme projekte. Skaičių, kurie atspindėtų korupcijos problemos ES ir kitose pasaulio regionuose mastą. Ir dabar konstatuoju, kad buvo pateikta labai nemažai pakeitimų pasiūlymų, kurie ir užpild, užpildo tą spragą, tai yra pateikdami konkrečius skaičius. Taip, e, tas pranešimas yra papildomas. Kitose pakeitimuose yra pabrėžiama švietimo sektoriaus vaidmuo. Tai yra labai svarbu, kadangi švietimas ir ugdymas prisideda prie visuomenės mentaliteto pokyčių. Yra ir pakeitimų, kurie sutilkė dėmesį Europos institucijas, pažiūrėjau, Europos e, rekonstrukcijos ir plėtros banką, ar Europos investicijų banką. Žinoma, mes pirmiausia turime išanalizuoti savo pačių padėtį ir tik toliau, e, tik po to žygiuoti kitur. Tai yra logiška. Taip pat buvo pateikta pakeitimų dėl e, išplėstinės partnerystės ir šiek tiek, mano nuomonė, skiriasi nuo vyraujančios pozicijos, kad e, šias priemonės turėtume naudoti darydami spaudimą režimams. 86 pakeitime aš tą miniu. Aš manau, kad pirminėme e, teksto projekte viskas daug aiškiau. E, ten viskas aiškiau ir griežčiau suformuoluota, siunčiant politinę žinę kuri yra ypač pabrėžiama ir kartais mums tai yra pernelyg, pernelyg toli einantis dalykas. Kita vertus, kai, kuri, kai kurie pasažai yra labai neapibriešti. Pavyzdžiui, 17 punkte kalbame apie e, pavojingus politinius ir ekonominius pokyčius. Kągi tai reiškia, tai yra labai nekonkrečiai suformuluota. Arba 48 punktas, kur kalbama apie papildomų uh, organizacijų steigimą, e, tų organizacijų, kurias reikėtų remti iš ES biudžeto. Na, manau, kad e, visa struktūra dar labiau e, sukomplikuojama ir tai reiškia, jo korupcijos pavojus dar labiau padidėjo. 98 pakeitimas - vieninga mokestinė erdvė, kągi tai reiškia. Arba 120 pakeitimas, kur raginamios valstybės narės pat, pateikti tinkamus finansinius ir žmogiškosius išteklius, kad būtų, kad e, būtų galima veiksmingiau ir sparčiau spręsti korupciją susijusias problemas. Tai yra labai gražu, idealiame pasaulyje aš irgi to norėčiau, tačiau kiek žinau, ES neturi jokių galimybių daryti įtaką tokioje srityje valstybėms narėms. Ir kai kurie pakeitimų pasiūlymai E, kalba apie kovos su e, korupcija politinėse partijose e, būtinybę. Nelabai suprantu tokių pakeitimų pasiūlymų tikslingumą. Ir su, galbūt ir suprantu tų pakeitimų teikėjų, pa, pakeitimų teikėjų susirūpinimą, tačiau manau, kad E, savo sistemas, savo kovos su korupcija, sistemas ir mechanizmus turėtų keisti pačios valstybės narės, o ne mes, ne Europos Sąjunga. Taigi, tiek norėčiau pasakyti, yra dar, e, susitelkiau į keletą punktų, tačiau dar kartą norėčiau pakartoti, kad iš esmės e, pritariu daugumai valsty... E, e, pateiktų pakeitimų ir aš manau, kad per šešėlinius e, pranešėjų sustikimą kitą savaitę mes taip pat visi galėsime pritarti daugumai tų pakeitimų ir parengsime gerą dokumentą. Ačiū kolegai. Prieš sutikdama žodį poniai Gomes, jeigu norėsite, dar turime keletą minučių suteiksime žodį komis, Europos komisijos atstovams ir išorės veiksmų tarnybos atstovams, kad jie pateiktų savo poziciją. Pirmiausia, ponė Stefanuk. Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju e, vidaus reikalų generalinį direktoratą Aš norėčiau bendro pobūdžio pastabas pasakyti susijusias su šio pranešimu. Pirmiausia, mes labai dėkingi už geros kokybės e, pranešimą ir tai labai atitinka komisijos linija antikorupcijos politikoje. Antikorupcijos politika šiuo metu yra tikrai labai didelė e, prioritetinės komisijos darbo atvarkėje ir antikorupcijos e, ataskaita bus parengta šiuo metu pabaigoje. Ir taip pat e, yra skatinamos antikorupsinės pastangos visose valstybėse narėse, dalymasis geriausia patirtimi ir užtikrinti veiksmingą kovos su korupcija kontrolę. Mes manome, jog ši ataskaita ne tik leis užtikrinti pokyčius ES viduje, bet ir ES santykiuose su trečiosiomis šalimis būtų gali, kad būtų galima skatinti kovos korupciją e, tam tikrus standartus ir trečiosiuose šalise. Taip pat mes skatiname atitikti tarptautinėms priemonėms jungtinių tautų e, atitinkamas konvencijos taikymui. Ir šis pranešimas labai atitinka tą mūsų bendrą liniją, kurios laikomės komisijoje rengdami antikorupcijos uh, ataskaitą. Dauguma dalykų, kurie yra iškelti Europos e, parlamento pranešime, atitinka mūsų svarstamas problemas pažeidžiamas rytis, kai nustatomos tos korumpuotos praktikos ir nustatytos rytis, kuriuose reikia imtis konkrečių veiksmų, paminėti viešieji pirkimai, ypatingas dėmesys bus skirtas mūsų ataskaitoje, taip pat ir kitos rytis yra minimos kaip turto susigražinimo klausimai, žiniasklaidos ir nevarsybinio organizacijų pajėgumų stiprinimas demokratinė visuomenė, taip pat tam tikros silpnos vietos egzistuojančios privatizavimo e, procent, e, procesuose. Tikrai yra daug sričių, kurias mes nagrinėjame savo ataskaitoje ir mums labai malonu matyti, uh, kad um, jūsų pranešime taip pat yra siūloma konkrečių idėjų, kai, kurios galbūt, kai kuriomis galbūt per nelik plačiai užsimota, tačiau tai yra tikrai daug informacijos apmąstymui. Noriu padėkoti ryšį, kuris padarytas šiame pranešime tarp korupcijos ir žmogaus teisių, nes paprastai e, mes žiūrime į ekonominį poveikį, kurį daro korupcija ar politinį poveikį Tačiau labai retai yra tiesioginis ryšys nustatomas tarp korupcijos ir žmogaus teisių pažeidimo. Tai yra tikrai sveikintas dalykas, nes korupcija labai plačiai, paplitusi korupcija pažeidžia patį e, tą socialinį audinį. Ir korupci, korumpuota veikla gali netgi užkirsti žmonėms teisę pasinaudoti savo pagrindinėmis teisėmis, gauti pagrindinės paslaugas dėl e, korupcijos. Dar noriu priminti, jog komunikate kovai su korupcija, kuri komisija priėmė 2011 metams, 11 metais, antikorupcinis e, e, veiklos planas yra naujovė Ir yra didžiulis dėmesys skiriamas antikorupciniai politikai santykiuose su trečiosiomis šalimis. Užmėgstas intensyvus dialogas dėl įstatymo viršenybės su plėtro šalimis. Daug dėmesio skiriame vertindami uh, dialogą dėl vizų su trečiosiomis šalimis. ir taip pat remiame kaiminę šalis, kurios imasi antikorupcinės veiklos, antikorupcinės politikos. Taip pat antikorupcinė politika yra svarbus aspektas teikiant išorės pagalbą. Čia būtina subalansuoti tą paramą, kurią skiriame trečiosioms šalimis su tais pavojais, kurie gali būti siejami su to, jog tos lėšos pateks į korumpuotas rankas ir bus panaudoti korumpuotai. Dar norėčiau priminti nesenas iniciatyvas, kurių ėmėsi komisija. Iniciatyvos, kuriuose pasiekta pažangos. Pirmiausia, noriu paminėti neseniai primtus teisės aktus dėl mokėjimų vyriausybėms skaidrumo, iškasenų, naudingiškas nugavybos miškininkystės rytyje. Komisija e, teisėkuros pasiūlymą pateikė. Taip pat remiame iniciatyvas gavybos e, pramonės skaidrumo srityje. Taip pat skatiname stiprinimą teisės aktų kovai su pinigų plovimu. Čia laikomės rizikos nagrinėjimų paremto požiūrio. Ir galiausiai, kaip visi žinote, mes priemėme 2011 metų pabaigoje pasiūlymą dėl viešųjų pirkimų direktyvų reformavimo. Tai apima ir nuostatas dėl geros valdysenos. Mes tikimės, jog Europos parlamentas parems tas sustiprintas nuostatas dėl geros valdysenos ir viešųjų pirkimų direktyvos. Ačiū uždėmesi. Ačiū poniai Stefanuk už šią naudingą pasisakymą. Jeigu ponas Won iš Europos išorės veiksmų tarnybos norėtų ką nors pridurti, e, padarykite tą labai trumpai. Mes turime tik porą minučių. Ačiū. Manau, kad e, iš Home generalinio direktorato viskas buvo tikrai labai išsamei išdėstyta. Kas kalbant apie antikorupcijos veiksmus, aš tik norėčiau padėkoti už pranešimą ir už tai, kad buvo e, išplėsta sąsaja tarp diskusijų e, ir susijėtos diskusijos e, apie korup, kovas korupciją ir žmogaus teisės. Ir vasario 28 renginys taip pat padėjo e, išplėsti tą supratimo e, lauką. Ir taip pat norėčiau e, įmonių generalinio direktorato vardu šiek tiek pakalbėti apie įmonių socialinės atsakomybės aspektą. Šią savaitę komisija pagaliau pateikė tris, tri, tri, trijus, trims specifiniams sektoriams skirtas gairias susi, susijusias ir su žmogaus teisėmis. Ir aš manau, kad čia svarbiausia būtų paminėti um, naftos ir dujų pramonės sritį ir taip pat um, įdarbinimo agentūras. Um, Žinoma, čia darbo yra labai daug. Ir tekste, pranešimo tekste galbūt dar būtų galima e, paminėti, pavyzdžiui, ombudsmeno darbą, bet manau, kad daugiau čia nesiplėsiu. Ačiū. Dėkui, ponui Šuon. Pone Gomeš, ar norėtumėte ką nors dar pridurti prie tų pastebėjimų? Ačiū už tokios e, vaisingus komentarus. Man bus labai įdomu e, sužinoti, ką, e, kokios informacijos man pasiūlys komisija ir tarnyba ir kaip mes galėsime galbūt draugė su kitais mūsų kolegomis įtraukti tas pastabas į mūsų tekstą. Dėkuoju, tuo mes baigsime diskusiją dėl šio pranešimo. Šiandien prieš baigiant norėčiau informuoti kolegas, jog balsavimas dėl gomės pranešimo bal balsavimo vyks afete 27 birželio. Taip pat noriu padėkoti visiems už dalyvavimą mūsų pakomitečio posėdėje. Kitas posėdis vyks 10 ir 11 Liepos. Dėkuoju, linkiu visiems gero apetito ir geros popietės.